Uh, buenos días. Perdón, perdón, perdón. Labadiena. Atsiprašau, kad šiek tiek uždėlsėme. Buvo įvairiausių praktinių problemų. Mane turėjo pasimti automobiliu, vairuotojai vėlavo, reikėjo man surasti būdų kažkaip kitaip atvažiuoti, taigi pavėlavau ir labai apgailestauju, to labiau, kad pavėlavau į posėdį, kuriam pati pirmininkauju. Labai atsiprašau visų, kadangi laikas mus spaudžia ir e, turime dar nemažai nuveikti. Turime išklausyti kolegų, kurie vyko į Bangladešą, kad jie mums papasakotų apie misiją. Taigi iškart suteiksiu žodį Josefui. Jis jau yra pasiruošęs papasakoti apie kelionę į Bangladešą. Ich darf über unsere Reise nach Bangladesch berichten. Wir waren letzte Woche vom 16. Mūsų misija į Bangladešą vyko praeitą savaitę, nuo 16 iki 20 vasario buvome Dakoje, e, saugumo situacija buvo gana įtempta, tikrai sudėtinga ir bijau, kad tendencijos tikrai nekokios. Buvome labai gerai pasirengę, mums padėjo mūsų atstovybė Bangladešė, ambasadorius Bangladešė mūsų visą laiką lydėjo, ambasada tikrai daug mums padėjo ir todėl norėtume padėkoti visam personalui. Jie labai gerai padirbėjo, parengdami šią kelionę. Iš viso vyko 23 susitikimai su įvairiais interesuotais veikėjais ir mūsų darbo atvarkė buvo labai intensyvi, tai buvo intensyvi misija. Deja, mums teko lankytis tik tai Dahokoje, bet e, grinai dėl saugumo situacijos šalyje. Ir misijos priežastis buvo įvykiai Vaza aikštėje prieš dviejus metus, tragiški įvykiai ir mes dėl to ir nuvažiavome į Bangladešą, norėjome pažiūrėti, kokia padėtis dabar, e, darbuotojų situacija nepagerėjo. Pagal susitarimą su Bangladešu turėjo būti padaryta reformų, situacija kai kuriuose sritise pagerėjo, pavyzdžiui, Dabar šiek tiek darbuotojų sauga ir sveikata geresnė darbe dėl profesinių sąjungų. Taip pat pokyčiai šitoje srityje įvyko, pokyčiai teigiama linkme, tačiau galėtų būti nuveikta daugiau. Kalbėjome ir apie žmonių teises, nuomonės ir žodžio laisvę. Šie klausimai buvo mūsų darbo atvarkė. Žiniasklaida tikrai labai gyvai reiškėsi. Yra daug žurnalistų, daug suinteresuotų pusių, vyksta gyva diskusija, tačiau savo nuomonę laisvai reikšti nėra taip paprasta. Taigi spaudos laisvės e, situacija yra sektina, nes ne viskas iki galo mus tenkina. Dabar dėl užsienio paramos, tai dar vienas rytis, kurią reiktų stebėti, kalbame apie NVO, ir e, lėšas pasiekiančią šalį iš užsienio. Vyriausybė griežtai kontroliuoja tokią paramą. Mes žinome, kaip yra su parama gaunama iš Rusijos. Tikrai yra daug argumentų ir reikia laikytis tam tikrų apribojimų. E, kartais e, NVO nėra taip lengva vykdyti savo veiklą, nes joms trūksta lėšų, o Bangladešui tai labai svarbu, jiems svarbu, kad NVO veiktų gerai. Ir gaunama iš užsienio paramą reikėjo priboti tam, kad būtų lengviau kovoti su terorizmu. Panašių diskusijų vyko, panašių diskusijų vyko ir dėl kitų šalių. Uh, Toliau mirties bausmė, šis klausimas mums svarbus. Dar kartą apie tai pakalbėjome, pažymėjome, kad e, europinių požiūrių tai yra nepriimtina, kad mes atidžiai seksime situaciją šalyje. Ir žinoma, mes aiškiai pasisakėme prieš mirties bausmę. Žinoma, dar yra teis, tartautinės teisės klausimų, taip pat e, vykdomų tyrimų klausimų dėl mirties bausmės ir jos gyvendinimo. Vėliau šnekėjome apie moterų ir vaikų teises. Yra dar neišspręstų problemų, pavyzdžiui, ankstyvos vedybos, merginos, jaunos mergaitės pakankamai anksti, gana anksti ištekinamos dėl moterų teisų, pažanga šioje srityje pastebima. Na, labai greitai gal kalbu, tačiau neturiu kitos įeities. <laughs> Mažumų teisės ir etninių mažumų teisės, čia buvių teisės, kaip vadinti tas mažumas, apie tai reikėtų pagalvoti. Taip pat nusavybės teisės yra svarbus klausimas. Mes pažymėjome, kad šie aspektai labai svarbus, labai reikšmingi mums vienas iš dalykų, kuris buvo svarbus mūsų misijai Bangladešė ir ne tik ten, apskritai, kuris yra mums svarbus, tai yra žemių grobstimas. Apie tai taip pat kalbėjome. Dar vienas klausimas, kurį aptarėme, buvo ruingai ir jų situacija. Bangladešo institucijos bando sumenkinti situacijos svarbą, tačiau mums ruingų bendruomenė ir jų padėtis yra svarbus klausimas. Turime pagalvoti apie sienas ir ribas, apie tų ribų peržengimą ir galimas pasiekmes. Apie saugumo situaciją jau kalbėjome. Nuo sausio penktosios, taip Buvo, buvo kaip tik praėję vieneri metai nuo parlamento rinkimų Bangladeše. Deja, visoje Bangladešo teritorijoje buvo konfliktai, susirėmimai, mūšiai ir nemažai žmonių žuvo. E, nu, 70 opozicijos atstovų buvo įkalinta. Žinoma, buvo rinkimai, ir valdantieji sako, kad jie buvo išrinkti teisėtai. Tos konfliktus labai sudėtinga išspręsti. Abi pusės um, įsispyrę laikosi savo, jos neina į kompromisus. Pateikiami argumentai yra tokie, kad praeitis paaiškina dabartį. Ir tiesą sakant, nematome galimybių susitarti. Visi laikosi savo, abipusės užsispyrę ir nesileidžia į kalbas. Dėl stebėtojų žmonės baiminasi to nepriklausomo stebėjimo. Kalbėjom taip pat su pano Junsom ir, ir kitais. Kalbėjome su žurnalistais, kalbėjome su tarptautinės bendruomenės atstovais. Ir tiesą sakant, visi sako, jog per artimiausias savaitės tikrai niekas nepasikeis. Dėl to įtampa gali dar labiau išaukti ir netgi gali kilti pilietinis karas šalyje. Mano, aš pats vertinu situaciją taip, kad ir kas be nutiktų, gali būti taip, kad opozicija tiesiog liks nuo šalyje, jie pasitrauks ir nebedalyvaus įvykiuose, bet tuomet gali atsirasti kitų jėgų, kurios įsitrauktų į konfliktą ir tos jėgos nebūtinai bus taikios, jau tuomet kyla terorizmo grėsmė. Tai didžiulis pavojus. Kol kas Bangladešė viskas buvo sprendžiama gana gerai, tačiau per artimiausius mėnesius yra gana didelė terorizmo grėsmė yra ekstremistų grupuočių, kurios gali e, iškilti šalyje ir e, jos tikrai su nieko bendradarbiaus, netgi su Bangladešo e, vadovybė. Taigi turėtume padėti labai atidžiai sekti. Vakar buvo paskeltas tarptautinis arešto orderis Ehm, vienam iš veikėjų Bangladeše, kol kas jis dar nėra įgyvendinamas ir jeigu tas arešto orderis bus pradėtas įgyvendinti ir opozicijos lyderis bus suimtas ir įkalintas, situacija gali labai paštrėti. Taigi yra labai didelė grėsmė, kad situacija paštrės. Tai būtų tokia trumpa ataskaita. Labai ačiū uždėmesi. Ačiū Osefai, o dabar ponas Karski. Jis taip pat vyko į Bangladešą su misija. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ačiū pirmininkė. Jonasas labai išsamei papasako apie mūsų delegacijos apsilankimą Bangladeše ir vargu ar aš galėčiau ką nors pridurti. Tačiau aš norėčiau labai nuširdžiai padėkoti mūsų sekretoriato darbuotojams ir taip pat darbuotojams, kurie dirba ES atstovybėje Dakoje. ES išorės veiksmų tarnyba taip pat nemažai pasidarbavo, mūsų darbo tvarkė buvo labai įtempta, įvyko 23 susitikimai su vyriausybės, nevyriausybinio organizacijų, socialinių organizacijų e, atstovais. Taip pat buvome susitikę ir su žurnalistais. Nuo tokios intensyvios programos mes turėjome galimybę susidaryti aišku vaizdą apie tai, kas vyksta šiuo metu Bangladeše, kokia ten yra situacija. Bet to aš norėčiau pridurti, kad daugiausia mums rūpėjo darbuotojų teisės. Bangladeše profsąjungos yra labai silpnos tik 2 procentai dirbančiųjų dalyvauja profsąjungose. Ir akivaizdu, kad turint tokį modelį sunku bus ginti darbuotojų teisės, net ir tokias svarbės, kaip, pažiūrėjau, teisė į saugų darbą. Žinome, kad profsąjungos nesugeba taip pat ir užkirsti kelią tam, kad vaikai būtų samdomi, ypač tekstilės e, įmonėse. Na, vienaip ir kitaip vis tiek galime pasakyti, kad pastebėjome, kad šiokia tokia pažanga įvyko pastaraisiais mėnesiais. Buvo registruotos naujos profsąjungos ir tai yra svarbus žingsnis. Nuo to galgi netgi priklausyti tai, kaip seksis profsąjungoms šioje šalyje ateityje ir vienaip ir kitaip tai yra teigiama tendencija. Ir mes pastebėjome, kad Bangladeše, bendradarbiaujant su ES institucijomis, gyvendinamos yra e, geros programos. Mes netgi galėjome apsilankyti vienos tokios programos e, įgyvendinimo institucijos būstinėje. Ta programa yra skirta vaikams. Jos tikslas yra užtikrinti, kad vaikai galėtų gauti uh, tapatybę patvirtinti dokumentą. Nes Bangladeše e, niekas nekalba apie tapatybės dokumentus. Mes pavendravome ir su vaikais, ir su tais, kas yra atsakingas už programos įgyvendinimą. Ir vaikai mums papasakojo, kad jei vaikas turi su savimi tapatybės e, dokumentą, tuomet policijos pareigūnai su juo bendrauja visiškai kitaip. Ir e, ši programa šiuo metu yra gyvendin, e, bandomojoje stadijoje ir jį vykdoma yra vykdoma tik tai dakoje, bet mes manome, kad ją reikėtų praplėsti. Yeah šalyje yra 116 e, milijonų gyventojų. Ir tai reiškia, kad e, reikia veikti kur kas aktyviau. Ir paskutinis dalykas - moterų teisės Bangladeše. Viena vertus, mes matome, kad, e, kad vis daugiau moterų pradeda eikti aukštas pareigas Pavyzdžiui, ir ministras pirmininkas, ir opozicijos e, e, lyderė, ir parlamento e, pirmininkas yra moteris. Nepaisant to, kad tai yra musulmoniškas šalies ir tai rodo, kad Bangladeše nebijoma yra suteikti svarbės pareigas moteriams. Antra vertus, reikėtų atkreipti Bangladešo valdžios atstovų dėmesį į tai, kad Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus teisų tai yra dokumentai, kurių reikia paisyti. Ir čia aš pirmiausia kalbu apie Junktinių tautų kon, uh, moterų teisų konvenciją. Bangladešas yra ta šalis, kuri pareiškia uh, išlygų dėl šios konvencijos. Ir aš manau, kad kitą kartą, kai mes apsilankysime Bangladeše, mes turėtume paraginti Bangladešo valdžios atstovus atsimti tas e, išlygas tam, kad konvencija būtų taikoma visa, visa apimtimi. Mūsų apsilankimas buvo nepaprastai įdomus, dirbome tris dienas, kaip sakiau, jau įvyko daugiau nei 20 susitikimų, mes, e, mūsų lėktuvas nusileido pusę šešių ir aštuntą valandą jau turėjo įvykti pirmasis mūsų susitikimas. Taigi dirbome labai intensyviai. Es muy alto el pabellón del Parlamento Europeo en Bangladesh, que es lo que hay. Taigi, labai neblogai padirbėjote, būtent taip ir reikia dirbti vykstant į misijas kitose šalise. Žodis, ponė Tanak. Ačiū, ponė Pirmininkė, aš tiesiog Norėčiau kai ką pakomentuoti, gal dėl to yra kaltas vertimas iš lengvo kalbos. Buvo pasakyta, kad Bangladešas yra musulmoniška šalis, bet Bangladešas yra šalis, kurioje yra didelė musulmonų bendruomenė, bet tai yra pasaulietiška šalis. Ir prieš šešius metus aš vadovavau delegacijai e, rinkimų stebėjimo e, misijai. Ir tai yra šalis, kurioje. Da, e, E, iš kurios daug e, piliečių pasitraukė į Junktinę karalystę ir jų didžiausia diaspora yra Londonė, kuriam aš atstovauju. Taigi aš puikiai išmanau šios klausimus ir e, aš norėčiau kreiptis į delegacijos vadovą. Jūs sakėte, kad jūs statymas dėl paramos iš ūsienio nebuvo labai tinkamas. Jūs netgi paminėjote Rusiją ir, ir, ir bandėte net palyginti tai, kas vyksta Rusijoje ir Bangladeše, bet aš manau, kad tai, kas rūksta Rusijoje, yra visiškai kita situacija. Ten e, bandoma yra užkirsti kelią demokratijai. O Bangladešas nebūtinai stengiasi apriboti nevyriausybinio organizacijų veiklą. Tai yra labai trapi šalis, ten yra daugybė tautinių bendruomenių, taip pat jis patyrė pastaruoju metu daug e, gaivalinių nelaimių, problemų yra daug ir su darbo sauga, ir su da, vaikų e, darbu. Ir yra daugybė kitų problemų. Ir viena iš tų problemų tai yra ekstremistų organizacijų finansavimas. Džimak partijai, pavyzdžiui, iš užsienio tai siunčiami yra didžiuliai pinigai. Ir aš mačiau, kad Džimat partijos e, politikai turi daugybę pinigų ir taip pat yra e, mokama, mokami didžiuliai atlyginimai teisininkams, kurie gina nusikaltelius e, dar nuo 1971 metų. Saudo Arabija ir Kuveitas siunčia pinigus į Bangladešą ir taip skirst, tenai bando suskaldyti visuomenę. Ir sunitai nevaidina svarbaus vaidmens vyriausybėje, to, ten yra situacija kitokia nei kitur. Ir aš manau, kad negalima lyginti Bangladešo vyriausybės veiksmų su Putino du, uh, režimu. Bangladešas susiduria su visiškai kitokiais iššūkiais, iš todėl jisai kad ir nenorėdamas turėjo pritaikyti tas ribojamasias priemonės. Bangladešas yra strateginės svarbos šalis ir tai taip pat yra šalis, kuri rodo pavyzdį, ypač ginant moterų teisės, moterų teisės išvietimą į dalyvavimo politiką ir aš manau, kad tai yra tikrai labai svarb, svarbus mūsų partneris musulmoniškam pasaulyje. Ačiū ponui Tanokui už pamastymų šią temą ir kad papildėte mūsų bendrą vaizdą. Aš manau, kad turėtume laukti ataskaitos raštu apie misiją Bangladeše. E, Ta ataskaita parengs į misiją vykę deputatai ir sekretariatas. Ir manau, kad labai geras dalykas būtų, jeigu apie kiekvieną misiją būtų teikiama ataskaita. Taigi, prašau. E, Vykusių į misiją ir taip pat sekretariato, kuris labai gerai padirbėjo rengdamasis misijai, parengti taip pat ir ataskaitą apie misiją. Ponas Kaski. Prašyte žodžio. Taip, dėkoju. Aš tiesiog norėčiau ką pasakyti tam, kad, nebūtų, kad viskas būtų teisingai suprantama. Aš negaliu pritarti tam, ką sakė ponas Tanakas, nors jis atstovauja svarbai frakcijai. Pirma, taip, galbūt, galbūt ir buvo neteisingai išversta, aš nežinau. Ar Bangladešas yra musulmoniška šalis ar ne? čia be abejo aš e, pritariu Jums, tai, kas yra parašyta Konstitucijoje, yra svarbu, tačiau kai aš bendravau su mažumomis, mažumų atstovais, ypač su uh, religinių mažumų atstovais, o tos mažumas tautinės ir religinės mažumas dažnai sutampa, aš pamačiau kitokį vaizdą. Praktikoje mes matome, kad uh, Bangladešas dažnai yra apibūdinamas kaip šalis, kurioje valstybės religija yra islamas. Ir viskas, ką daro vyriausybė, valstybė, viena per kitaip yra susijęs su religinė tapatybė. Ir kitas klausimas, ar galima lyginti tai, kas vyksta Bangladeše su, su to, kas vyksta Rusijoje? Čia aš kalbu pirmiausia apie paramos už, užsienio ribojimą. Be abejo, niekuomet nerasime dviejų visiškai identiškų tokių šalių. Be abejo, Bangladeše taikomas yra bendro pobūdžio reglamentas, pagal kurį bus sunkiau gauti tai, ką aš apibūdinčiau išorės pagalbą. Tai pagalba iš kitų šalių. Daug kas mums paaiškino, kad dėl to reglamento bus sunku finansiškai išlaikyti nevyriausybinėms organizacijoms, nes pagal tą teisės aktą vyriausybė turi teisę uždaryti bet kokią nevyriausinę organizaciją, kuri gauna paramą iš užsienio. Be abejo, čia svarbu yra nepamiršti ir apie tai, ko siekiama tokiamis priemonėmis, bet vienaip ir kitaip potencialiai grėsmė išlieka. Ribojimai yra įmanomi, jie yra numatyti tame teisės akte? Galėčiau tai pasakyti. Jūs minėjote teroristų finansavimą. Taip, aš šiuo klausimu jums visiškai pritariu. Bet reglamentas yra suformuluotas labai, labai aptakiai, labai bendrai. Ir mes savo vizito metu susitikome ir su pilietinės visuomenės organizacijomis. Ir šių organizacijų atstovai minėjo daugybę įvairiausių problemų, su kuriamis jos susiduria. Bet to Bangladeše mes taip pat bendravome ir su ombudsmenu arba su pareigūnu, kurį galima būtų, kurio pareigas galima būtų apibriežti kaip ombudsmeno pareigas. Ir jis taip pat kalbėjo, kad tai potencialiai yra didelė problema. Iš tikrųjų, teroristų finansavimas yra netinkamas dalykas. Tačiau kovojant su teroristų finansavimu negalima trukdyti veikti kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios neturi nieko bendra su terorizmu. Be abejo, po įvykių 71 metais liko nelabai patogus palikimas. Tačiau aš manau, kad visi turi teisę į gintis net jeigu tai yra ir pats baisiausias nusikaltelis. Prisiminkime Nürnbergo teismą ir kiekvienas turėjo teisę e, į teisinę gynybą. Minuto, señor Tanok. Un minuto, señor Tanok. El eh, señor Biden-Holzer había pedido la palabra. Acabamos con el señor Tanok. Ponas Tanokai, vieną minutę eh, po po pono Tanako pasisakys dar kiti. Pono Tanako, žodis jų minutė. Nesusipratimas. Nesakau, kad karo nusikaltėliai neturi teisės į gynybą. Aš pasakiau, kad labai brangus te, e, britų teisininkai juos finansuoja mm, e, arabų valstybės iš e, Persų įlankos, iš salafistų organizacijų ir finansuoja Džemet partiją ir su Džemet partija susijusius e, teroristinius junginius. E, aš nekalbu apie tai, kad reikėtų uždrausti organizacijas, kurios skatina demokratinę visuomenę. Aš e, sakau, kad Bangladešas tengiasi užkirsti kelią mm, teroristinėms, radikalioms organizacijoms iš Kuveito, iš Saudo Arabijos ir taip toliau. E, Tai nauja problema. Ir su Rusija nėra kaip tos situacijos palyginti. Aš sutinku, kad Bangladešas 90 procentų yra musulmonų šalis, tai atspindi ir tradicijos. Tačiau konstitucija yra pasaulinė ir mes turėtume stengtis apsaugoti Bangladešą kaip demokratinę, kaip pasaulietinę valstybę. Bueno, yo creo que está clara la... Na, atrodo dabar visų nu, pozicija aiški, ponas Vanizholski. Ich stimme mit ihm völlig überein. Ich glaube, dass Banke. Aš linkęs sutikti. Man Bangladešas atrodo svarbus partneris ir netgi gali būti pristatomas kaip vystimosi, šalies vystimosi pavyzdys be jokios abejonės šalyje daugumą sudaro musulmonai. Tačiau administracinių požiūrių jie funkcionuoja kaip pasaulietinė valstybė ir tai galėtų būti šalies, tokios šalies pavyzdys. Nedaug yra valstybių, kurios e, galėtų būti pristatomas kaip toks įdomus modelis. <clears throat> Galbūt reikėtų pažiūrėti ir iš kito požiūrio taško. Galbūt e, nereikėtų daryti skubotų išvadų. Ne visada pirmasis įspūdis yra teisingas. Man atrodo, mes su Bangladešu turime bendrus saugumo interesus. Tai yra viso regiono saugumo interesai. Ir saugumo interesai turėtų būti ko gero svarbiausi, kai kalbame apie santykius su Bangladešu. Mums, e, žinoma, svarbiausios, kaip bendrabiavimo partneriai, yra nuosaikios musulmonų grupės organizacijos. Bangladeše reikia pasistengti išvengti tokios situacijos kaip kitose arabų valstybėse, kur nuosaikieji buvo nustumti į užrybį. Prie šitų svarstymų mes turėsime grįžti po pusvalandžio, kai kalbėsime apie Siriją. Dabar Tomas Nikolson kalbės, laiko neturime daug, jūs išorės santykių tarnyboje atsakingas už Azijos valstybės, be kitako ir Bangladešą. Ačiū pirmininkė. Pasistengsiu trumpai, kaip ir delegacijai, mums didelį nerimą kelia įvykiai Bangladeše. Tai yra smurtas, tikslinis smurtas ir mm, betikslis smurtas, e, aukos ir Mm, tas nenoras pagrindinių politinių partijų nenoras pereiti prie dialogo. Šiandieninė diskusija atskleidžia, kad yra daug bendrų sąlyčio taškų mūsų su, su Bangladešu. Tai ir priekyba, ir Bangladešas kaip modelis, vystimosi modelis. Mūsų priekyba su Bangladešu yra pakankamai mm, plati. Taip pat klimato kaitos klausimai yra svarbus santykių su Bangladešu e, kontekste. Ir šią savaitę komisijos ir išorės e, tarnybos delegacija lankosi Bangladeše diskutuos apie Bangladešo situaciją, vystymės į prekybą. Mes pasinaudosime tą progą ir išreikšime savo būkštavimus dėl situacijos. Ir dėl Bangladešo pageidautume su jomis ir toliau bendrabiauti artimiausiais mėnesiais. Eh, Ačiū ponė Nikolson. Dabar suteiksiu žodį Bangladešo ambasadai. Ambasadorė buvo pakviesta, kaip yra visuomet, kai kalbame apie trečiąją šalį. E, ambasadorė atvyko iš. E, ambasadorė dabar yra Ženevoje ir ponė Parvin jai atstovauja. Uh, Taigi, ponia Parvin, žodis jums, jeigu norėtumėte išsakyti Bangladešo poziciją, ar jūs pritarsite tam, ką sakė delegatai, ar išreikšite kažkokių paprieštaravimų. Labai ačiū. Lauksime jūsų nuomonės. Thank you, Madam Chair, for giving me the floor. Ačiū už suteiktą žodį. Pirmininkė ambasados vardu noriu informuoti jūsų komitetą, kad Bangladešo vyriausybė e, maloniai priėmė Europos parlamento delegaciją nuo vasario 16 iki 20 dienos. Europos Sąjunga yra svarbus partneris Bangladešui. Šią progą noriu padėkoti Jums už pagalbą Bangladešui einant prie ekonomikos suklestėjimo taip pat tengiantis būti modeliu demokratijai ir moterų teisėms. Europos parlamentas priėmė sausio 16 ir spalio 18, rugsėjo 18 dvi rezoliucijas dėl smurto Bangladeše. O dėl dabartinės situacijos Bangladeše tai e, noriu pareikšti, kad e, kai kurios politinės partijos žudo nekaltus civilius piliečius ir mes tai smerkime. Džemat partija trukdo vykti normaliam kasdieniam gyvenimui. Mes turime ginti žmonių gyvybės ir turtą. Bangladešas ėmėsi įvairių žingsnių, skatina, bandydamas užtikrinti e, darbuotojų teisės ir sveikatą. Tai yra administracinės priemonės, e, pastatų gerinimas, darbuotojų teisų ir sveikatos gerinimas. Spalio 20 dieną Briuselėje vyko susitikimas tuo klausimu ir jame dalyvavo sutarties partneriai ir kiti dalyviai. Taip pat e, delegacija langėsi viename fabrike ir galėjo įsitikinti, kokios ten sąlygos. Baigdama pirmininkę noriu pabrėžti, kad mes ir toliau tikimės bendrabiavimo su ES ir demokratijos ir prekybos srityje. Esame įsitikinę, kad tai atitinka mūsų bendrus interesus. Gracias. Eh, bueno, eh... Ačiū. Diskusija truko kiek ilgiau negu numatyta, tačiau mm, tikrai buvo labai įdomu visų klausytis. Labai ačiū visiems vykusiems į Bangladešą, ačiū visiems už jų indėlį, ačiū lydintiesiems asmenims. Labai svarbu, kad kad vykę į Bangladešą delegatai išlaikytų savo ryšius su Bangladešu ir nuolat pateiktų atnaujintą informaciją šiam komitetui. Taip pat būtina, kad jie palaikytų ryšius su išorės veiksmų tarnyba ir kad delegacija išliktų šio komiteto ambasadoriais Bangladeše. Visiems ačiū už bendradarbiavimą, visiems ačiū už nuomonės, o dabar perikime prie kito darbo atvarkės klausimų. Tai būtų pranešimas e, dėl žmogaus teisų ir technologijų įsikišimo ir sekimo sistemo poveikis žmogaus teisėms trečiosiuose šalyse. Kas nutiko, klausė pirmininkė. Taip, leiskime, leiskime išeiti tiem kas turi palikti salę, o paskui iš karto teiksime žodį poniai Šakė. Noriu priminti, kad e, darbą šioje srityje pradėjome sausio 21 dieną. E, tuomet vyko bendras mūsų ir INTA komiteto posėdis. Aš noriu padėkoti poniai Šakė už e, įdėtą darbą, rengiančią pranešimą šią sritį jinai labai puikiai pažįsta. Pakeitimo pateikimų terminas yra kovo 23 diena, 12 valanda, o dabar suteiksiu poniai Šakė e, žodį, kad galėtų pakalbėti apie pranešimą. Ačiū pirmininkė, kolegos. Technologijos ir žmogaus teisės, o ypač stebėjimo, sėkimo technologijos, tai klausimas, kurį reikia dabar spręsti Tai priminė mums šią savaitę paaiškėjęs skandalas. E, Gemalto e, sekimo skandalas. Tai įmonė, kuri gamina milijonus, milijardus e, SIM kortelių. Abejoju, ar tokie veiksmai buvo teisėti. Jie pakerta asmenų teisę į privatumą visame pasaulyje. Ir tai labai skaudu. Tokios kišimosi priemonės, ypač kai jos paliečia opoziciją, žurnalistus, blogerius, disidentus, yra ypač pavojingos. Aš suprantu, kad saugumo aspektai yra lygiai taip pat svarbus, bet šiandien apie tai turbūt nediskutuosime, nors reikėtų vėliau diskutuoti. Mums reikia, kad ES lyderiai parengtų išmanų atnaujintą reglamentą, kuris suteiktų naują prasme pagrindiniams teisėms, žmogaus teisėms, tuo metu, kai technologijos kardinaliai keičiasi. Ir šitas pranešimas yra, manyčiau, naujas žingsnis į priekį. Jis parengtas po sėkmingo bendro posėdžio, kur dalyvavo prekybos, komiteto atstovai ir žmogaus teisų komitetai, ekspertai, jis vyko praeitą mėnesį. Ne viskas taip pesimistiška. Naujas technologijos yra ir padėjusios e, laisvėms, žmogaus teisėms e, demokratijai suklestėti. Padėjo surenkti žmonių susibūrimus, gali užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę Bet kita vertus, technologijos vis labiau panaudojamos ir žmonių priespaudai. Masinis stebėjimas yra neproporcinga priemonė ir netitinka, pažeidžia žmogaus teisės, bet hakerių veiksmai, mm, trūkdžiai, dažnių trūkdymas, sekimas, stebėjimas yra žmogaus teisų pažeidimai. Kad suprastume, apie ką kalbame ir kokių priemonių reikia, imtis. Mes turime gilintis ir į technikos specifikacijas, ir į kontekstą, kuriame technika panaudojama. Tai būtų protingas požiūris. Ir mums reikia politinių lyderių vadovavimo. Dažnai nacionalinio saugumo argumentais prisidengiama tam, kad būtų nustumtos į šalį žmonių teisės. ES turėtų būti pavyzdys. Ir šita ES vizija turėtų būti gyvendinta ir prekybos, ir vystimosi, ir stojimo, ir žmogaus teisų politikos rytise, visose rytise. Mes taip pat turėtume skleisti žinias žmonėms, kaip patys jie gali apsisaugoti ir apsiginti. Svarbu šviesti žmonės, kaip jie saugiai gali naudotis priemonėmis ir užfiksuoti žmogaus teisų pažeidimus. Taip pat reikia pasitelkti teisės ekspertus ir tarptautinius teismus ir apibriežti, kaip tokie įrodymai gali būti panaudojami teisme kaip įrodymai siekiant teisingumo. ES šiuo metu nei politinės lyderystės imasi Be to, yra toks faktas, kad ES e, technologiniai pasiekimai šiuo metu kartais naudojami, dažnai naudojami sekimui. Tai yra milijardinė pramonė. Negalima, kad tai būtų sprendžiama tik vyriausybių dvišalių pagrindų. Reikia visą europinio sprendimo. Reikia draudimo tokių technologijų eks, eksporto, taip pat reikia stebėti, kur tokios technologijos yra kūriamos. Taip pat, e, juk norint perimti, pasiklausyti pokalbių, reikia naudotis ir telekomų tinklais. Reikia gilintis, kokie yra teisiniai reikalavimai, kokios pasiekmes iš to išplaukia. Dažnai yra spragos, kuriomis galima pasinaudoti Šiaip jau leidimą gali suteikti tik tai teismas, bet kartais tuo pasinaudoja ir žvalgybos e, tarnybos ir trečiosios šalyse. Ir tai didelė problema disidentams ir žurnalistams. Taip pat e, žinoma, kad pasinaudojamas progomis mūsų programinėje įrangoje. Matome, kad stiprėja tendencija represijų E, cenzūra, masinis stebėjimas, kurį vykdo vyriausybės visame pasaulyje. Ir tokios priemonės legitimizuojamos, prisidengiant nacionaliniu saugumu, bet taip pat ir interneto formais, IGF, ITU ir kitais formais. Ten irgi turėtų Europa imtis lyderės vaidmens. Tokia išmani politika ir priemonė neturėtų, žinoma, pakengti teisėtam technologijų naudojimui ir neturėtų trukdyti moksliniams tyrimams, kurie gilinasi į tokių technologijų detalės. Tačiau aš tikiu, kad galima rasti tinkamą pusiausvyrą. E, praeitą mėnesį vyko ekspertų sustikimas, po to aš pateikiau dokumentą dėl interneto naudojimo pilietiniai visuomeniai, ekspertams ir taip toliau. Aš noriu, kad būtų keičiamasi nuomonėmis apie tai, kaip šitas teisės aktas turėtų būti parengtas. Noriu dirbti, bendradarbiauti su kolegomis ir gauti pakeitimų. Pakeitimų terminas yra kovo 23 diena. Ačiū, poniai Šakė. Manau, kad e, iš tikrųjų puiku puikus pranešimas, būtent šioje srityje mūsų komitetas turėtų toliau tęsti darbą. Yra šešėliniai pranešėjai, dirbantis ties šio pranešimu, ponas Aldeholzer yra šešėlinis pranešėjas. Ir jeigu jis nenori pasisakyti, tuomet ponas Žyk. šiandien šiandien aš atstovauju šešėliniai pranešėjai, poniai Gotlip. Ji negali dėl asmeninių priežasčių dalyvauti šiame posėdėje. Ji prašė jos vardu atsiprašyti šio komiteto narių ir pristatyti jos nuomonę apie ponio Šakę parengtą pranešimą. Jūs kalbėjote apie mm, naujausias informacinės technologijas ir žmogaus teises, mm, apie tai, kad šioje srityje vyksta revoliucija. Tai iš tikrųjų labai svarbus pareiškimas ir daug svarbių dalykų yra susiję su ta technologinė revoliucija. Taigi reikėtų labai atidžiai sekti padėti ir žiūrėti, ar technologijomis nėra piktnaudžiaujama ir ar jos nėra naudojamos mm, pakirsti žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms, ar technologijos nėra naudojamos prie žmogaus teisų aktyvistus. Pone Glotsman norėjo padėkoti poniai Šakiai už subalansuotą ir išsamų pranešimą. Tai labai svarbus pranešimas, nes laisvė ir skaitmeninė sauga turėtų vieną kitą papildyti. Mes privalome um, apginti pilietinės visuomenės aktyvistus, žmogaus teisų aktyvistus, taip pat žurnalistus. Taip pat turime apsaugoti teisę į privatumą, teisę į žodžio laisvę, į susirinkimų laisvę ir kitas pagrindinės teisės internete žiniasklaidos platformos gali suvaidinti svarbų vaidmenį net ir autoritariniuose režimuose. Pastaraisiais metais vis daugiau yra galimybių laisvai reikšti skaitmeninėme pasaulyje ir vis daugiau galimybių yra imtis pilietinių iniciatyvų. Taigi būtina užtikrinti pagrindinės laisvės ir neribotą prieigą prie interneto bei galimybę susisiekti su trečiosiamis šalimis. Taip pat kalbu apie stojimo dėrybas, prekybinės dėrybas ir dialogą žmogaus teisų srityje. Taigi, išvados susijusios su veiksmingų reglamentavimų šioje srityje, turi būti dar stipriau pabrėžiamos. Mums būtina užtikrinti tinkamą pusiausvyrą ir reikia labai gerai pasverti mūsų naujų teisės aktų poveikį, kad nebūtų ribojamos technologijos užtikrinančios laisvę ir augimą visame pasaulyje. Taigi būtina parodyti, kad mes pasisakome už skaitmeninis technologijas, už laisvę šioje srityje. Tačiau taip pat turime užtikrinti saugumą ir tai, kad šios technologijos nebus naudojamos žmonėms sekti ir laisvėms atriboti. Ačiū, ponai Kolison. Ponas Hučas Serman. Labai ačiū. Labai išsamus pranešimas parengtas šią temą ir ponė Šakė labai tinkamai pristatė pagrindinę temą ir padarė puikią įžangą diskusijoms šią temą. Galbūt e, būtų gerai susijęti diskusijas mūsų komitete su lybė komitete vykstančiomis diskusijomis šią temą. Jie taip pat dirba panašia linkme, jie svarsto skaitmeninius klausimus ir taip pat svarbus yra e, žinučių kodavimas Tai labai reikalingas dalykas, turime e, užtikrinti, kad e, elektroniniu būdu siunčiamos žinutės išlieka slaptos, kad e, kai kuriais atvejais neužtenka palikti laisvės pačiai rinkai save reguliuoti reikia ir atitinkamų teisės aktų, reikia taisyklių. Ir čia ES turėtų vaidinti pagrindinį vaidmenį. Mes turėtume būti pavyzdžių pasaulyje. Labai ačiū. Ponas. Ponas Panzėjai. po čia vykusių diskusijų labai norėčiau, kad e, nepaisant visų už ir prieš, kai kalbama apie technologijas ir žmogaus teises, mes užimtume aiškę poziciją ir galėtume pakalb... užtikrinti technologinę demokratiją, taip vadinamą tech demokratiją. Lab... Tai itin reikšminga, kadangi turime prisiderinti prie pokyčių, prie pastaraisiais metais vykusių pokyčių ir turėtume suformuoti tą technologinės demokratijos koncepciją. Turėtume pagalvoti apie tokios demokratijos poveikį žmogaus teisėms. Būtent tokiu kampu reiktų viską pažvelgti. Ačiū. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Pone Argentinį. Nepamatėme, kad norite pasisakyti, tačiau žinoma visuomet, kai tik paprašysite žodžio, jį gausite. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasveikinti ponę Šekę, parengus puikų pranešimą dabar pats laikas kalbėti tokią temą. Ir um, jūs labai drąsiai pareiškite, kad um, masinis sekimas visuomet yra neproporcingas. Te galiu su jumis sutikti. Prisiminkime, kad e, pernai Snowdenas buvo antrasis um, kandidatas Sakarovo prizui gauti. Ir jeigu prisiminsime, kad po Charlie Hebdo išpolių vėl suintensyvėjo diskusija apie žodžio laisvę, terorizmą ir saugumą, tai bijau, kad mes nerodome tinkamo pavyzdžio. Prisiminkime, kas buvo kalbama Rygoje, kur sausio pabaigoje vyko teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimas. Koordinatoriai mūsų ministrams aiškino, kad po Snaudeno skandalo yra tendencija žinučių kodavimą decentralizuoti tai sumažintų apsaugą ir tai pavojinga, nes tuomet e, nacionalinės institucijos negalėtų tirti, kaip tinkamai yra apsaugomas asmenų privatumas. Taigi reikėtų parengti taisyklės, pagal kurias e, telekomunikacijų bendrovės leidžia valstybės institucijoms susipažinti su kodavimo technikomis, iškoduoti žinutes. Tos taisyklės turi būti aiškiai nustatytos, nes jos m, mm, užtikrina asmenų privatumo apsaugą ir bijau, kad šioje srityje mes tinkamo pavyzdžio nerodome. Dėl mm, eksporto ir prekybos kaip užtikrinsime, kad programinės įrangos ne, neeksportuojame šalims, kur e, veikia autoritariniai režimai, nes labai dažnai programinė įranga, kuri yra naudojama žmonėms sekti, daryti jiems spaudimą, gali būti naudojama ir asmenims apsaugoti. Programinė įranga nėra e, tas pats, kas tankai ar automatai e, Tačiau programinė įranga padeda atskleisti informaciją, o tai kartais svarbiau negu ginklai. Taigi reikia užtikrinti, kad įmonės ir bendrovės e, e, nesikrauna pelnų iš prekybos programinė įranga, iš to, kad parduoda programinė įranga autoritariniams režimams, kaip užtikrinti, kad e, įmonės ir žmonės būtų apsaugoti. Aš manau, kad mums reiktų stiprinti žmonių teisų gynėjų galę ir kad tai būtina pabrėžti taip pat ir ponia Šakė pranešime. Aš norėčiau paieškoti galimybių e, užkirsti kelią netinkamam programinės įrangos naudojimui. Ačiū ponė Argentinė, žodis ponė Šakė, kad jį galėtų apibendrinti. Labai ačiū, aš e, mielai bendradarbiausiu su jumis, aš manau, kad tikrai e, dar e, nemažai lieka ką pasakyti, nors aišku, pranešimo apimtis ribota, Pone Judit Argentini tikrai labai pagrįstę susirūpinimą išsakė. Jeigu pažiūrėtume, kokias prekybinės priemonės galėtume taikyti, manau, kad čia dar liko nemažai neišnaudotų galimybių. Tinkamas naudojimas yra labai slidi savoka. Peilių galima pjauti duoną arba papjauti žmogų, taigi e, svarbus ne pats daiktas, o tai, kaip jo bus naudojamasi. Aš kaip prekybos komiteto narė taip pat e, daug galvojau šį temą. Mes e, svarstėme tokį klausimą kaip bendradarbiavimas tarp įmonių ir e, valstybinių institucijų. Ir jau tada žiūrime, kokia yra, sakykime, programinės įrangos rinka. Taip pat visus parangyčiau pasižiūrėti į atitinkamus sąrašus e, technologijų, kuriomis naudojamas e, sekant žmonės. E, labai dažnai, sakykime, sekimo sistemos yra tiesiog labai tikslinio naudojimo, nėra daug galimybių tą sėkimo sistemą pasinaudoti. Tai tokios sistemos, kurios e, faktiškai gali būti panaudotos tik vienam tikslui, ypač kai jas naudoja tam tikri veikėjai. Taigi reikėtų sugalvoti kažkokią leidimų sistemą įmonėms, e, eksporto leidimų sistemą, kad įmonės negalėtų eksportuoti savo technologijos į trečiasias šalis, kur veikia autoritariniai režimai. E, reikėtų atskirti sistemų naudojimą mokslinių tyrimų tikslams ir e, tokių sistemų naudojimą kitiems tikslams. Reikėtų užtikrinti, kad tos sistemas patenka tik kitų e, asmenų rankas, kur nėra pavojus, kad jos bus netinkamai panaudotos. Taigi visuomet reikia pažiūrėti, kokiomis sistemomis prekiaujama, kaip e, jomis prekiaujama, jau yra juodoji rinka. Toje juodoje rinkoje veikia įmonės, apie kurias mes tikriausiai nesame girdėję, jos žaidė nešvarius žaidimus, vykdo purviną verslą. Uh, Taigi reikėtų sukurti kažkokią leidimų sistemą, licencijų sistemą ir tuomet mes galėsime atskirti teisėtą technologijų naudojimą, kai jas naudoja žmogaus teisų gynėjai ir valstybinės institucijos, ir neteisėtą technologijų naudojimą, kai technologijomis naudojamasi žmonių sekimui, spaudimui, kai technologijos gali būti parduotos e, nusikalstamai nusikaltelių tinklams, teroristų tinklams. Ir tai labai svarbus klausimas, reikia jį pažvelgti atsižvelgiant ir į saugos aspektus, strateginius aspektus ir žinoma, itin svarbius žmogaus teisų aspektus. Tačiau tikiuosi, kad per kitą mėnesį prieš teikiant pakeitimus mes galėsime susitikti su ekspertais, su šešėliniais pranešėjais ir um, pateikti atitinkamus pakeitimus, kad apimtume visas aktualias temas ir kad um, ne, šis pranešimas neturėtų neigiamą poveikį, nes dabartinė situacija nepriimtina. Labai ačiū poniai Šakė, kviečiu visa, visus kolegas bendradarbiauti su ponia Šakė ir teikti pakeitimus. O dabar perikime prie klausimų religijos ir tikėjimo laisvės tema, krikščionis ir kitos religinės mažumos artimuosiuose rytuose. Mm, šiuos klausimus norėjome surenkti dėl to, kad mm, labai svarbu išanalizuoti, kokia yra situacija dėl to, kad daugelįje artimųjų rytų šalių trūksta religijos ir tikėjimo laisvės, persekiojamos religinės mažumos, ypač e, krikščionys. Taryboje jau 2013 metais e, buvo patvirtintos išvados dėl e, sąžinės laisvės, dėl religijos laisvės, tačiau religijos laisvė dėja neegzistuoja kai kuriuose pasaulio šalyse ir padėtis tampa vis sudėtingesnė. Praeitą savaitę buvo nukirstinti 21 koptų krikščionys Egipte ir praeitą savaitę mes Strasburgė prašėme išlaisvinti Raif Badagį. E, Raif Badagį mm, yra kalinamas Saudo Arabijoje, jis yra žurnalistas, sukūręs interneto puslapį, kuriame buvo diskutuojama religijos tema, socialinėmis temomis, buvo mm, paskelta, kad šis mm, interneto puslapis įžeidžia islamą ir žurnalistas buvo įkalintas dešimčiai metų. Diskusija tampa vis karštesnė, padėtis mm, tampa vis sudėtingesnė, terorizmas vis intensyvėja, pažeidžiama žmogaus teisės, etninių mažumų ir religinių mažumų teisės, taip pat labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių teisės. Dėl to mes surengėme šios klausimus e, kartu su kitomis delegacijomis. Šiandien mūsų klausimuose dalyvauja e, žmogaus teisų ir laisvių gynėjai. Jie puikiai supranta, kokia svarbi yra žodžio laisvė. Tėvas Nauras Samun, Sirijos krikščionių atstovas, ponas Daniel Goffman, e, artimųjų rytų ekspertas, ponas William Spexer, tai jis yra tarptautinės teisės ir žmogaus teisų tarptautinio instituto direktorius, ponas Alison Smith, tarptautinės teisingumo programos direktorius, nėra taikos be teisingumo, ir um, Open Doors International direktorius. Taip pat tėvas padrė Moralis Husai, jis yra jezuitų bendruomenės atstovas ir puikiai supranta, kokia sudėtinga yra padėtis šioje srityje. Taigi pirmiausia žodis tėvui Naurat Samur, 15 minučių. C'est un honneur et une joie de... Tai yra garbė ir džiaugsmas dalyvauti jūsų klausimuose šiandien. Dėkuoju Jums už kvietimą situacija sudėtinga ir kompleksiška. Štai ką aš galėčiau iš karto pasakyti apie situaciją Sirijoje. Jau ketveri metai Sirijoje vyksta negailestingas karas, kuris turi baisi, baises, baisius regio, padarinius tiek regione, tiek visame pasaulyje. Daugybė ginkluotų grupuošių dalyvauja šiame konflikte ir dėl to, kad mes negalime laisvai judėti šalyje, negalime gauti laisvo žiniasklaidos, labai sunku įvertinti, kas vyksta šalyje ir todėl labai sunku yra nešališkai, objektyviai kalbė, kalbėti apie tai, kas vyksta Sirijoje. Kaipgi galime suvokti, kas vyksta šioje šalyje? Tai yra praktiškai neįmanoma. Per e, ketverius pasrusius metus e, aš gyjau e, šiokios tokios patirties Ir aš galiu papasakoti tik tai apie tai, kaip kiekvienas sirietis gyvena šiandien. Ir vėlgi, tą padaryti nebus lengva, tas gyvenimas yra sudėtingas ir kompleksiškas. Iš karto aš norėčiau pasakyti, kad ir aš, a, ir visi kiti a, e, Sirijoje išgyvename a, e, baisus laikus. Mes suvokime, kad mūsų galimybės yra ribotos ir kitų krikščionių ir musulmonų dėka aš visuomet stengiuosi ir, sten, ir iki šiol stengiuosi atsakyti į klausimą, kaip galima išsilaikyti, išlikti žmogumi šioje žmogumi tokioje situacijoje, kaip galima apginti žmogiškai orumą aplinkybėmis, kurios visiškai nužmogina mus. Kaip galima, kaip aš kaip krikščionis galėčiau uh, skleisti bažnyčios tiesas, kai mes neturime jokių lėšų, kai aplinkų miršta žmonės. Aš e, nenoriu apsimesti, kad aš sugebėsiu Jums pateikti krikščionišką atsakymą. Tas atsakymas, kurį aš Jums pateiksiu, yra mano atsakymas. Ir e, be abejo gali būti ir kitų 2011 m. E, pavasarį prasidėjo įvykiai Sirijoje, iš pradžių vyko e, masinės demonstracijos, tačiau po to įsivyravo smurtas. Ir ta krizė yra globali krizė, tai yra politinė, bet ne tik politinė, bet ir socialinė ir ekonominė krizė. Ir nepaisant visų e, iluzornio stabilumo ženklų, Sirijoje visuomet e, e, trūko infrastruktūros, kuri gali padėtų šiai šaliai susitvarkyti su iššūkiais. Ir e, galiausiai mus ištiko krize. Taigi aš, dabar, aš padėsiu dabar, pabandysiu apibrėžti situaciją Sirijoje ir to paveikslo fonas yra juodas, bet nėra neigiamas. Šiandien e, krizė viską pakeitė. Baimė, neramumas, nesaugumas ir kančios. Štai tokia yra mūsų dalia. Niekas Sirijoje negalėjo nei įsivaizduoti, nei linkėti, kad Sirijoje susiklostytų tokios aplinkybės. Nėra ne vienos vietos e, Sirijoje, kurioje galima būtų ramiai e, atsisėsti ir pagalvoti. Nėra ne vienos vietos, kurios nepaliestų smurtas ir žiaurumai. Mes neturime oficialios statistikos, tai yra tik tai preliminarų skaičiavimas, bet manoma, kad daugiau nei 210 žmonių žuvo. Iš jų 15 tūkstančių vaikų. Milijonas žmonių yra sužeistas. Ir šios, šie skaičiai dėja, man atrodo, visiškai e, tikėtini. Čia į tos skaičius dar neįeina tie žmonės, kurie dingo be žinios, tai yra ir sulaikyti jie, ir pagrobtieji asmenės. Be to, 7,6 milijono žmonių turėjo palikti savo namus. Labai dažnai ne, jie negalėjo nieko su savimi pas, pasimti, išėjo tik tai apsirengę tais rūbais, kuriuos dėvėjo tuo metu, nes jie turėjo pabėgti nuo smurto. Ir šiems žmonėms reikia pagalbos, jiems visko reikia. Ir mes e, galime kalbėti apie daugiau nei 12 milijonų žmonių, kuriems reikia elementarios pagalbos, tai yra jungtinių tautų e, skaičiai. Ir jiems reikia bazinių dalykų. Taigi du trešdaliai Sirijos gyventojų šiuo metu gyvena žemiau skurdo ribos. Čia mes dar nekalbama apie pabėgėlius, kurie pasitraukė į Libiją, Turkiją, Jordaniją, Turkiją, ir į kitas šalis. Šių žmonių pabėgėlių bendras skaičius gali siekti net 5 milijonus. Bet to kiekvieną dieną mes susidurime su nukalstumu, nes matome, kad nusikalstamumo e, lygis padidėjo e, grobstimai, e, žmonių grobimai reikalaujant išpirkos. Tai yra visiškai nauji reiškiniai Sirijos visuomenėje. Mes kalbame ir apie tai, kad dingo visa gyvenimo reikalinga infrastruktūra, visos ligoninės, visos mokyklos ir visos kitos įstaigos, visos viešosios paslaugos dingo. Ir taip pat taip atsitiko dėl to, kad Sirija ir anksčiau, Sirija anksčiau stokojo šios infrastruktūros. Mes kalbame apie radikalėjimą ir apie e, e, religinį ekstremizmą. Daiš Nusra, e, Islamo frontas, islamiškos valstybės projektas šiame projekte dalyvauja įvairios grupuotės, aš dabar nesigilinsiu, bet jos visos nori sukurti taip vadinamasias e, išlaisvintas zonas e, Sirijoje. Ir tokia yra realybė. Jie kalba apie tas e, išlaisvintas zonas. Anksčiau mes tokias zonas turėjome, bet šiandien jie kalba apie tas išlaisvintas zonas. Ir kaip mes dabar galime kalbėti e, e, Sirijoje apie nusaikiųjų jėgų grupės? Ar jos egzistuoja Sirijoje? Aš noriu sakyti, kad jų niekuomet nebuvo, bet e, ar šiandien mes turime jas? Yra dar vienas dalykas, mes gyvename, išgyvename krūviną karą, kuris e, vyksta daugiausia Sirijoje, šiek tiek Irake. Ir tas karas e, turi padarinių visam regionui. Ir jis taip pat veikia ir tarptautinę politiką. Ir todėl mes visi turėtumėme imtis veiksmų. Galima būtų kalbėti apie tą karą iš įvairių perspektyvų. Galima sakyti, kad Sirijoje vyksta pilietinės karas, bet tą karą galima taip pat interpretuoti uh, kaip ir kurdų karą prieš turkus, kaip sunitų karą prieš šitus, kaip vakarų karą su rytais. Gali būti ir kitų apibrėžimų. Yra dar vienas neaiškus dalykas, ir čia aš noriu pasisakyti kaip krikščionės. Uh, Tai yra tai, kad krikščionių bendruomenė šiuo metu išgyvena neaiškumą ir nerimą. Iš tikrųjų, e, visiems Sirijos gyventojams yra labai sunku ir niekas negali sakyti, kad jie turi kažkokį e, kančių monopolį. Mes visi kenčiame, bet dėl radikalaus islamo ir dėl to, kad mes dar visai neseniai prisiminame baisius įvykius ir prisidang, kas įvyko Egipte, Irake, Libane Dėl visų tų įvykių krikščionys patiria didžiausią nerimą, didesnį nei kitos religinės bendruomenės. Reikia pasakyti, kad taip iš tikrųjų išpolį prieš krikščionis vyksta tam tikrose vietose, ten, kur yra daug ekstremistų ir ten, kur krikščionis yra lengviausias taikinys. Sirijoje kenčia ne tik e, krikščionys, bet ir sunitai, e, liberalus sunitai. Tai yra pirmasis taikinys. Ir da, e, radikalai mato pasaulyje labai paprastai. Jie žino visišką tiesą. Tie, kas ją išpažįsta, yra jų pusėje, o visi kiti yra kitoje barikado pusėje ir su jais reikia kovoti, reikia juos visus išnaikinti, nes tai yra visiškas blogis. Rytų krikščionys ir ypač Sirijos krikščionys yra silpnoji mūsų visuomenės grandis. Ir dėl to būtent ši bendruomenė e, galės e, dar labiau nukentėti nuo to, kas vyksta šalyje, nei kiti piliečiai. Taigi šiandien dauguma Sirijos krikščionių išgyvena didžiulės negandas. Jie savo yra savo šalyje, bet jie yra svetimi. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad 90, net 95 procentai krikščionių bando pabėgti. Ir mes prisiminame Mes taip pat matome, kad krikščionis yra ir pasimetę laikė, labai dažnai jie arba galvoja apie dešlovingą praeitį, arba svajoja apie gerą šviesę ateitį. Ir dėja, mes šiandien labai gerai žinome, kad Sirijoje mirtis tapo banalybė. Ji gali paliesti bet ką, bet kur ir bet kada, ir visur Sirijoje. Taigi, tokiamis dramatiškomis aplinkybėmis, ar galima dar tikėtis, kaipgi galima išlikti savimi? Štai toks mano klausimas, kaip galima išlikti savimi, išlikti to, aplinkybėmis, kurios mus nužmogina? Ir kit, kiti klausimai taip pat man rūpi. Ar galime dar turėti vilties? Racionalumas e, tai yra dalykas, kuris man yra labai artimas. Tačiau net ir aš galiu pasakyti, kad mes nieko negalime padaryti, bet kaip krikščionis, kaip tikintis žmogus, kaip e, šventikas, aš neturiu teisės apie tai kalbėti viešai. Aš manau, kad e, negalime apie tai kalbėti žmonėms, kurie viską prarado. Reikia viską padaryti, kad mes galėtume tiem žmonėms suteikti bet kažkokią viltį, nubrėžti kažkokį kelią. su jezuitais ir jezuitai Sirijoje ieškojo to kelio. Alepė, Damaske, kitose didži... E, Sirijos didmešiuose mes gyvename atvirai, mes turime savo būstinę, savo namus, esame atviri ir esame pasiruošę priimti kitos žmonės. Po ketverių metų. Uh, 20 tūkstančių šeimų į mus kreipiasi e, pagalbos ir mes suteikėme jiems tai, ko jiems reikia. Tai yra patys pagrindiniai, baziniai dalykai, bet kartais tai gali būti ir futbolo reikalingi sportvačiai. Ar galėsime jiems ir toliau padėti, aš nežinau. Mes taip pat rūpinamės ir ligoniais, ypač tais, kurie kenčia nuo lėtinių lygų ir kuriais niekas nebesirūpina, kurie negali gauti jiems reikalingų vaistų. Ir mes taip pat stengiamės rūpintis ir tais, kuri, kam reikia medikų pagalbos. Ir kartais mes vykstame į e, ligoninės. Trečia, trečias mūsų darbo baras tai yra vaikai. Vaik, vaikai patyrė didžiulę traumą. Tūkstančiai, tūkstančiai vaikų. Tai yra visiškai aišku. Taigi reikia kažką daryti su vaikais. Ir mes e, atveriam savo centrų duris ir. Da, e, šeši tūkstančiai žmonių, vaikų gavo mūsų pagalbą. Mes leidžiame jiems, suteikėme jiems galimybę eiti į mokyklą. Mes bendradarbiavame su šeimų atstovais. Mūsų tikslas nėra padėti vien krikščionių bendro, bendruomeniai. Ne, mes norime padėti visiems, kam, kas yra reikalingas pagalbos. Ir mūsų broliai ir sesės siriečiai yra, yra mums artimi ir 90 procentų žmonių, kurie gauna mūsų pagalbą, kuriuos mes padedame, yra musulmonai. Taigi mes stengiamės eiti savo keliu tik tai tam, kad galėtume išlikti savimi. Iš to, ką aš ką tik pasakiau, tai nereikia manyti, kad mes šiandien nu, nu, galvojame apie politiką kažkokią tai nėra susiję vien su politika. Ne, mes tiesiog norime pasakyti, kad, kad mes negalime užmerkti akių, tai nematyti, kad sirai kenčia. Paprasti Sirijos gyventojai kenčia kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną tie žmonės, kuriuos mes matome Sirijos miestų gatvėse, kas jie yra, tie žmonės nebegali kalbėti dauguma žmonių tyli šiandien Sirijoje dėja ir jie neturi galimybės išreikšti savo kančių. Heroizmas, dviriškumas tai yra dalykas, kurį mes galime e, pamatyti visai šalia e, savęs. Mes turime rūpintis tais, kas yra šalia mūsų, nes daugiau nieko negalime padaryti. Aš negaliu spręsti visų problemų, bet manau, kad visi kartu. Ir čia labai svarbu kalbėti apie solidarumą. Ir tas solidarumas turėtų peržinti visas libas. Taigi visi kartu mes galėsime kažką padaryti. Mes tikimės, kad mes galėsime išlikti savimi tam, kad surastume prasme gyvenime. Kad galėtume kartu su tais, kas mus palaiko, rodyti solidarumo ir tam, kad galėtume pasipriešinti net ir tuomet, kai mums grėsia pavojus ir kai, kai mūsų siela norėtų pasiduoti. Dėkuoju. Merci beaucoup, mon père. Euh, euh, maintenant, je... Dėkuoju. Dabar žodis suteiks Danieliui Hoffmanui. Keturias minutės turite. Okay. Thank you for this uh, opportunity to be here. Ačiū už galimybę šiandien dalyvauti diskusijoje ir dalytis mintimis apie šią svarbę temą. Aš dirbu su Middle East Concern organizacija, tai yra Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų krikščionių organizacija Tinklas, įsteigta prieš 24 metus, skatinanti religijos laisvę tame regione. Mes daugiausia dirbame su krikščionių bendruomenėmis, bet e, mes pasisakome už visų religinių bendruomenių religijos ir tikėjimo laisvę. Spręsdami krikščionių bendruomenių problemas mes galime taip pat pagerinti kitų bendruomenių panašias problemas. Pažvelkime į tą regioną. Krikščionių bendruomenės artimuosiuose rytuose ir šiaurėje yra dalyjamos į tris subregionus. Pirmasis didžioji dalis Šiaurės Afrikos, Mauritanija, Tunisas, Jemenas, Somalija. Ten krikščionių bažnyčia nėra labai išplitusi nuo kelių šimtų žmonių bendruomenės iki dešimčių tūkstančių Alžyre. Visa krikščionių bendruomenė laikoma konvertais iš islamo, atsivertusiais iš islamo. E, dabartiniai krikščionys yra trečiosios kartos, jų seneliai atsivertė iš islamo, e, išaugino savo vaikus, o dabar tie vaikai savo vaikus išaugino e, krikščionimis, bet juos visuomenė ir vyriausybė laiko atsivertėliais iš islamo. Antrasis subregionas. Centriniai vidurio rytai nuo Sudano iki Egipto ir toliau į šiaurę iki Turkijos, į rytus Iranas. Tai yra didelės krikščionių bendruomenės, jos pripažįsta vyriausybės, turi e, įtvirtintas teisės ir taip pat yra nedidelis e, skaičius atsivertelių. Ir trečiasis subregionas e, arabų pusėsalis Ten taip pat yra didelės krikščionių bendruomenės, tačiau tai daugiausia atvykėliai, darbo ieškantis migrantai. Ir su jais vyriausybė taikstosi, juos pripažįsta. Kokias problemas tenka spręsti krikščionių ir kitoms mažumų bendruomenėmis? Spektras problemų yra platus, šyrit visų jų išsamei nespėsiu išnagrinėti. Trumpai paminėsiu tris pagrindinės žmogaus teisų pažydimų ir kitų problemų kategorijas, su kuriomis susituria e, religinių mažumų bendruomenės artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikose. Pirmoji kategorija - daug nušviečiama žiniasklaida. Tai yra smurtas patirimas iš nevalstybės struktūrų E, ankstesnis kalbėjojas minėjo, kad e, konfliktinėse situacijose tai ypač pasireiškia, pavyzdžiui, Sirijoje, taip pat Irake, ekstremistų grupuotės Daesh ir kitos e, pasižymi siaubingų smurtų prieš kitų tikėjimų bendruomenės, taip pat ir krikščionių. Kiti kalbėtojai šį rytą kalbės vėliau apie Iraką. Šis reiškinys pastebimas ne tik tose dviejose valstybėse, taip pat ir Egipte seniai patirimas smurtas prieš bendruomenės ir didžiuosiuose miestuose Kaire, Aleksandrijoje. Tai smurtas prieš krikščionių bažnyčias, pastatus, namus, kitą turtą ir kartais prieš individus nukreiptas smurtas patiriamas. Paprastai šias problemas sprendžia mm, vadinamasis taikinimo komitetas sušaukiamas susirinkimas kaimelėje arba miestelėje ir netgi atsitinka taip, kad aukos verčiamos taikyti, sumokėti baudą arba netgi išvykti iš kaimo. Daugybė tokių incidentų užfiksuota Turkijoje pastaraisiais metais, fiksuojamos atakos prieš krikščionius, jų turtą. Prieš du mėnesius, pavyzdžiui, krikščionių centras Istambulė buvo padegtas. Hmm, teisės saugos institucijos šitų bylų neišsprendžia. Užfiksuotos atakos Libijoje prieš savaitę. 21 krikščionis nukirdintas. Bet tai nėra izoliuotas incidentas per praeitus metus 24, bent jau 24 mm, Egiptai koptai buvo nukirdinti Libijoje. Taip pat ir mm, vakarų valstybių mm, piliečiai, Somalijos piliečiai buvo nužudyti Libijoje. Galėčiau pateikti ir daugiau pavyzdžių. Tuose regionuose, kur valdžia pripažįsta, krikščionių bažnyčia vis tiek yra daugybė problemų. Dažna problema susijusi su bažnyčios pastatais. Daugelį regiono šalių vyriausybė taiko ribojančius teisės aktus ir praktiką bažnyčios pastatams. Geras pavyzdys žinomas iš Egipto, kur norint pastatyti naują bažnyčią reikia gauti prezidento leidimą. Labai sunku jį gauti. O norint remontuoti bažnyčią reikia gauti vietos valdžios leidimą minėti e, bendruomenės smurto atvejai dažnai prasideda nuo gandų, kad krikščionys ruošiasi statyti bažnyčią be vyriausybės leidimo ir tada prasideda smurtas. Tokių pavyzdžių yra Sudane. Vyriausybė viešai nuo 2011 metų deklaruoja, kad neleis statyti naujų bažnyčių ir sistemiškai uždarnėja jau veikiančius bažnyčių pastatus. Paskutinis atvejis užfiksuotas vasario 18 dieną. Turkijoje problemos tęsiasi. Negražinami, negražinamas e, bažnyčios turtas ir pastatai, kurie buvo konfiskuoti per pastaruosius kelis metus ir beveik neįmanoma gauti leidimą naujoms bažnyčioms statyti. Irano pavyzdys. Vyriausybė uždarinėja oficialius bažnyčios pastatus praeitais metais. Tų kongregacijų, kurios naudoja farsi kalbą. Tik keli pastatai liko tų, kurie kalba armėnų kalba, o visi kiti pastatai uždaryti. Šiaurės Afrikoje e, krikščionių bažnyčia nepripažįstama ir tik keli pastatai užregistruoti ekspatriatams, krikščionėms. Ir krikščionių bendruomeniai tenka susitikimus rengti slapčia. Arabų pusėsalis yra paskirti mm, tam tikri bažnyčios pastatai, išskyrus Saudo Arabiją. Ten, tuose pastatuose, krikščionims leidžiama rinktis su sąlyga kad ten nesilankys musulmonai ir nebus vykdoma politinė veikla. Kokia problema? Tokių pastatų yra per mažai. Mažai yra pastatų, kur gali susirinkti e, tūkstančiai žmonių, o kiek kiekvieną savaitgalį nori susirinkti dešimtis tūkstančių žmonių. Ir e, daugybė incidentų kadangi trūksta veiklos, e, e, trūksta vietos pastato viduje, tai žmonės susirenka laukia ir tuomet kyla konfliktai su kitais, e, taip pat yra kaltinami neteisėtų susirinkimu. Dar vieną pavyzdį pateiksiu. Visose regiono šalyse yra krikščionių, kurie pagal kilmę yra buvę musulmonais, kurių tėvai arba seneliai atsivertė iš islamo. Ir jie susiduria su įvairiausiomis problemomis. Jų nepriima visuomenė, juos atstumia visuomenės grupės arba netgi jų pačių šeima. Ir dešimtis iš jų nužudomi kiekvienais metais. Vyriausybė jų taip pat nepripažįsta daug atvejų fiksuojama, kai asmenys suimami. Ir tame regione tik kelios šalys. E, e, kelios šalys nurodo, kad apostazija arba atsivertimas iš islamo yra baudžiamasis nusikaltimas. Irane e, šimtas atsivertelių šiuo metu yra įkalinta jie kaltinami ir e, politiniais nusikaltimais, ir šventvagystė, ir skatinimu, kurstimu nesutarimu tarp religinių bendruomenių. Netgi jeigu tie asmenys neapkaltinami pagal baudžiamąjį kodeksą, yra daugybė e, asmeninės e, teisės aspektų, pavyzdžiui, e, santokos aspektai, paveldėjimo aspektai, ir atsiverteliai dėl to patiria daugybę apribojimų, su kuo gali susituokti, taip pat dėl vaikų, dėl savo vaikų, ar, o po mirties tokie asmenys yra laidojami musulmonų mm, kapinėse, šeimos nariai atsisako jos laidoti pagal krikščionių tradicijas. Atsivertėliai dažnai apkaltinami ir šarijos teismuose, islamo teisės teismuose, nes pagal e, šariją islamo teisę jie vis tiek laikomi musulmonais ir nuteisiami e, civilinės mirties bausme. Jie tiesiog nustoja egzistuoti kaip asmuo. E, jų santoka yra išardoma, praranda e, vaikų globos teisę, jie nebeturi teisinių, e, turtinių teisių, tai yra nebegali išsinomoti turto, nebegali turėti banko sąskaitos, konfiskuojama transporto priemonė. Teisinių požiūrių toks asmo nustoja egzistuoti pagal šaryje teisę. Štai tokie žmogaus teisų pažeidimai ir kitos problemos, su kuriomis susiduria krikščionių bendruomenės ir kitos religinės bendruomenės tuose regionuose. Galėčiau priminėti tų pavyzdžių dar daugiau. Pavyzdžiai rodo, kad nors ir daug dėmesio skiriama siaubingiams veiksmams, kuriuos vykdo pilietinio karo metu Sirijoje ir kitos grupuotės ekstremistų tokios Daesh. Gerai, kad to dėmesio skiriama tiems smurto veiksmams, tačiau žmogaus teisų pažeidimai prieš krikščionis ir kitas bendruomenės, tie pažeidimai neprasidėjo neseniai kartu su tais konfliktais ir kartu su Daesh. Tos problemas prasidėjo daug anksčiau ir pasibaigus konfliktams kai bus panaikintos tokios grupuotės kaip Daesh, tie pažydimai nesibaigs. Ačiū dabar ponas William Spencer. E, Tarptautinio teisės ir žmogaus teisų instituto direktorius. Ačiū, dėkoju visiems, kurie padėjo suorganizuoti šį sustikimą svarbia tema. Žadu kalbėti trumpai. Jūs kantriai klausotės. Aš pirmiausia norėčiau pateikti uh, prieš istorijas žinių. Naujausias pranešimas pavadintas Tarp girnų akmenų Irako mažumų bendruomenės. Vyksta karinė kampanija, bet mes norime pabrėžti, kas vyksta su Irako pažeidžiamiausiamis mažumų grupėmis. Šitas, šita publikacija skelbiama keturių NVO instituto, kuriam aš atstovauju, mažumų teisių tarptautinė organizacija No Peace Without Justice ir People's Organization. E, šito pranešimo kopijos yra prie įėjimo į salę. Taip pat paskelbtas jis mūsų organizacijų interneto tinklapiuose. Pranešimą pavadinome tarp girnų nes perspektyvos labai prastos. Netgi prieš šiaurės Irake atsirandant ISIS praeitais metais, Irako mažumų situacija ir tai buvo prasta. Ypač tų asmenų, kurie gyveno tarp, tose teritorijose tarp Irako vyriausybės ir kurdų reikalaujimų teritorijų. Daugiau kaip pusė E, Irako mažumų nuo 2003 metų pabėgo iš šalies. Situacija jau buvo prasta, o dabar jis pablogėjo neįmanomai. Atsiradus ISIS prasidėjo tūkstančiai e, nužudimų, sužalojimų, grobimų. Mm, Moteris, mergaitės verčiamos ištekėti arba paverčiamos vergėmis. Paraginsiu įsiskaityti į šio pranešimo detalės. Mm, ta informacija, kurią gavome, sudaro ilgą ir labai nemalonų sąrašą. Žudimai, e, seksualinė prievarta, žalojimai, prievartavimai, žiaurus elgesys, vaikų įtraukimas į vergovę, žmogaus orumo pažeidimas, kultūrinio ir religinio turto naikinimas. štai tokioje aplinkoje vyksta tokie pažeidimai. Jie vyksta dabar ir sąmoningai stengiama išnaikinti Irako religinę ir etninę įvairovę. Vakar perskaičiau, kad e, sudeginta Moselio mieste 8000 e, knygų bibliotekoje krizė nesibaigia. Mosulo mieste, atsiprašau. Noriu pasidalyti su jumis keliais pavyzdžiais, e, kuriuos mes išgirdome iš pabėgėlių, su kuriais kalbėjomės. 17 metų jezidį e, mažumos mergaitė. Vieną dieną, trečią valandą po pietų, aš su savo šeima važiavome iš savo kaimo į kitą kaimą prie Sinžaro kaimo. Mm, sutikome grupę ginkluotų žmonių, jie neleido mums važiuoti. Po kelių mm, valandų mm, ISIS kovotojai nužudė visą mano šeimą, tėvą, dėdės ir pusbrolius. Toliau grįžo Mm, ir išsivežė vaikus ir moteris. Vaikai buvo jaunesni negu penkerių metų. Greitai mes buvom pervežti į Talafą, mus laikė mokykloje penkias dienas. Negalėjome susisiekti su mūsų pagrobėjais. Jie tik tai atveždavo mums maisto. Netrukus buvo bombardavimas, mus pervežė į kitą mokyklą netoli Mosulo. Po to buvome pervežti į Badušo kalėjimą. Mus atskyrė nuo vaikų ir nuvežė į nežinomą vietą. Dvi savaitės praleidome kalėjime. Po to mus pervežė atgal į Talafą. Buvo atskirtos ištekėjusios ir neištekėjusios merginos. Aš su seserimis buvo pervežtos į namą, kur buvo apie šimtas merginų Tai buvo tarsi merginų turgus. Daugiau kaip 50 merginų buvo sparduotos per kelias dienas palestiniečiams. E, sargai pranešė man, kad mano seserys išvežtos, parduotos už pusantro tūkstančio JAV dolerių. Aš pati buvau parduota palestiniečiui, palestiniečiui kuris e, buvo tų e, pajėgų sargybinis. Po to mergina sugebėjo pabėgti, susitikti savo šeimą ir gyvena pabėgėlių stovykloje. Aš noriu šitą istoriją papasakoti, kad suprastumėte, kas iš tikrųjų ten vyksta. Reikia paminėti dar vieną aspektą. Kokia situacija susidarė dėl šitų nusikaltimų ir dėl žmonių perkelimo? 2,2 milijono žmonių yra pasitraukę iš savo gyvenimo vietų. Jie beveik neturi jokių daiktų, iš jų atimti tapatybės dokumentai patikrinimo punktuose. Tie žmonės yra pasklydę po įvairius miestus ir kaimus, priversti gyventi mm, apleistose pastatuose, po tiltais, gatvėse, pabėgėlių stovyklų būklė labai prasta, sanitarnės sąlygos prastos, tačiau tos stovyklos vis dėlto egzistuoja. Pranešime mes taip pat aptarėme teisinius aspektus. ISIS nusikaltimų visa masė reiškia, leidžia daryti prielaidą, kad tai yra karo nusikaltimai, genocidas. Mes norime teisinių požiūrių išnagrinėti e, tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus. Ir dabar aš perduosiu žodį kolegiai Alison Smith. Madam Chair, for the opportunity to speak. Labai ačiū ir ačiū pirmininkė už galimybę šiandien pasisakyti. Rengdami šį pranešimą pabandėme apžvelgti tai, kas vyko Šiaurės Irake pernai metų birželio, rugsėjo mėnesiais. Taip pat pažvelgėme į tarptautinės žmogaus teisų nuostatas ir kitas tarptautinės teisės nuostatas. Pasižiūrėjome, kokie nusikaltimai žmonijai buvo padaryti. Aš čia nesileisiu į detalės, neaiškinsiu išsamei apie nusikaltimus ir jų pobūdį, tačiau pamatėme, kad ten vyko ir karo nusikaltimai, ir nusikaltimai prie žmoniją, ir genocidas karo nusikaltimai. Irake tuo metu vyko netarptautinis vietinis ginkluotas konfliktas ir dėl to e, bent jau 16 rūšių karo nusikaltimai buvo įvykdyti tame regione ir 10 iš to tokių rušių, dešimt rušių tokių nusikaltimų įvykdė ISIS. Įkaitų ėmimas, masinės egzekucijos, religinių pastatų puldinėjimas, kultūrinių pastatų puldinėjimas, ligoninių puldinėjimas ir taip pat vaikų ir paauglių jaunesnių negu 15 metų įtraukimas į ginkluotus konfliktus ir ėmimas armiją. Taigi galime pasakyti, kad buvo vykdomi karo nusikaltimai dėl nusikaltimų prie žmoniją. ISIS e, kovotojai nuolat e, rengė išpolius prieš civilinius gyven, civilius gyventojus Šiaurės Irake. Pagal tarptautinę teisę tam, kad tai būtų nusikaltimas, turi būti pačiai paplitę išpoliai arba nuolatiniai išpoliai. Ta darė ISIS, taip pat e, tie išpoliai turi būti mirtini. Tai buvo ir mirtini išpoliai, ir prievartavimai, ir persekiojimai, ir kiti nežmoniški nusikaltimai. Visą jų sąrašą rasite pranešime. Taigi buvo įvykdyta ir nemažai nusikaltimų žmonijai. Genocidas. Buvo žudomi žmonės, žmonės buvo žalojami, ir jų gyvenimo sąlygos buvo tokios, kad buvo sunaikintos ištisos mažumų grupės. Taigi, kad tai būtų genocidas, veiksmai turi būti nukreipti prieš tam tikras mažumų grupuotės su tikslu jas sunaikinti. Taigi ISIS veikia prieš tokias e, religinės ir etinės mažumas šiaurės Irake ir aš manau, kad nesuklysiu pasakiusi, kad šie veiksmai buvo nukreipti į šių mažumų sunaikinimą e, dalinai ar visiškai. Taigi pažvelgus į įvykdytus išpolius, įvykdytų išpolių mastą, į įvykdytus veiksmus, pavyzdžiui, privestinis atsivertimas, taikių gyventojų baudimas už e, jų įsitikinimus, už žodžio laisvę parodo, kad bandoma sukurti homogenišką visuomenę Irake, išnaikinti bet kokią įvairovę. Tai jau sakė ir kiti diskusijos dalyviai. Taigi mes galime drąsiai sakyti, kad e, čia yra aiškių įrodymų, jog ISIS turi atsakyti dėl nusikaltimų žmonijai, dėl nusikaltimų, dėl karo nusikaltimų ir dėl genocido. Ir aš esu dirbusi įvairiose pasaulio šalise. Kogi išsiskiria įsis įvykdyti nusikaltimai? Visų pirma, savo mastu, savo brutalumu ir žiaurumu, savo pasikartojančių pobūdžių ir įžulumu. E, Jis didžiuojasi tuo, ką jie daro. Ir e, girdamiesi savo nusikaltimais, jie toliau sieja baimę tiek Šiaurės Irake, tiek visame regione. Aš manau, mes turime aiškiai pasakyti. Ir jūs visi tikriausiai žinote, kad ISIS nesustos, nebent mes juos sustabdysime. Jeigu jie nebus sustabdyti, jie toliau vykdys savo nusikaltimus ir jie peržengs visas ribas, jie pabandys pasėti baimę visoje mm, tartutinėje bendruomenėje, taip kaip jie sėja baimę Šiaurės Irake. Jie turi atsakyti už savo nusikaltimus, aukoms turi būti atlyginta. Mes turime padaryti viską, ką galime. Aš kaip teisininkė, jūs kaip e, parlamento nariai ir pilietinės visuomenės atstovai. O dabar, kad pateiktų specifines rekomendacijas, paprašysiu e, Spenso, kad, kad jis pateiktų rekomendacijas. Bet kuriuo atveju aš norėčiau tik tai pabaigti ir papildyti, apie ką kalbėjo Alison. Ir norėčiau papasakoti jums dar vieną istoriją. E, tai yra 21 metų jaunuolis, e, jezidis, Ir mes jau paklausėme, kai buvom su juo susitikę, klausėme, ką ketinai toliau daryti, kol aš turiu kokiu nors ateities planų. Jisai pasakė, man atrodo, kad kitą savaitę mus perkelsi naują, kitą stovyklą. Ir man atrodo, kad tai labai gerai atspindi taip, kaip masto perkeltieji asmenys, kok, apie kokią ateitį jie galvoja. Čia galima būtų kalbėti apie ES vaidmenį. Mes parengėm 38 rekomendacijas apie tai, ko reikia, kokios kokios komentatinės pagalbos reikia. Ir 36 e, procentai visų paraiškų suteikti finansavimą e, pateiktų jungtinėms tautoms e, buvo patenkinta. Tai yra tik 36 procentai ir mes paklausėme jungtinių tautų, kodėl taip yra. Jie mums pasakė, taigi suteikite mums visas priemonės, kad mes galėtume tinkamai atlikti savo darbą. Toliau, kova su korupcija, korupcija pagalba teikiančiose organizacijose, apie tai pakalbama ataskaitoje. E, taip pat buvo kalbama ir apie ISIS nusikaltimus. Toliau mažumų, perkeltų mažumų atstovų e, įkurdinimas naujose vietose. Tai taip pat būtų labai svarbu. Aš labai norėčiau, kad mes visi pagalvotume apie tai, kaip galima būtų gyventi po to, kai pasaulyje nebeliks e, islamo valstybės. Yra visiškai akivaizdu, kad e, po, kažkeli, po kažkeliarių metų mes pamiršime apie islamo valstybę. Ir jau dabar reikėtų pradėti planuoti ką mes galėsime daryti, kaip galėsime užpildyti tą tuštumą, kaip galėsime užtikrinti, kad mažumas galėtų saugiai gyventi. Dauguma jų ketina grįžti į savo gimtinę, tačiau visiškai neaišku, kaip jos galės tenai įsikurti ir saugiai gyventi. O būtent saugumas bus reikalingas tam, kad jos galėtų sugrįžti į savo gimtinės, savo susitaikinimas nacionaliniu lygmeniu net gatvių lygmenių, nes matome, kad kaimynai žudydavo e, vieni kitus. Rekonstrukcija, atstatymas, nes daug kas buvo visiškai sugriauta. Apie visus šius dalykus kalbama mūsų ataskaitoje ir galėsi, jūs galėsite su ją susipažinti, bet mes tiesiog savo pasisakymą norėtumėme jums trumpai papasakoti apie problemos mastą ir pakalbėti apie tai, kad būtina galvoti apie ateitį. Dėkoju. Palabra, eh... Labai dėkoju, o dabar išklausysime e, europinio požiūrio, kokios būtų ES gairės, e, kaip kovoti už žmogaus teises, laisvės ir toleranciją šiame regione. E, taigi, žodis jums, tačiau kalbėkite trumpai, nes dar norės pasisakyti komiteto nariai. Ester Kettenberg, gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėjai ponai ir ponės, aš norėčiau patikoti Jums už tai, kad Jūs surengėte klausimus šią labai svarbę e, temą ir dėkoju Jums už tai, kad pakvietėte mus. Aš esu da, da, atvirų durų organizacijos atstovė, atsakinga už informacijos sklaidą. At, atvirosios durys tai yra organizacija, kurie remia religinės mažumas ir nepriklausomai nuo jų tikėjimo ir mes esame kovos su religiniu nepakantumu ir diskriminacija platformos steigėjai. Ir aš kalbėsiu būtent šios platformos vardu šiandien. Trumpai norėčiau papasakoti pirmiausia apie tai, apie ką aš kalbėjau, apie tai, mūsų organizaciją. 2006 metais buvo sukurta ši platforma siekiant apsaugoti religijų ir tikėjimo laisvę. Jie yra skirta visų tikėjimų, visų religijų žmonėms ir šiandien jį vienyje daugybė pilietinės visuomenės organizacijų. Tai yra ir religinio ir nereliginio pobūdžio organizacijos. Vis labiau pripažįstama ir tame tarpe ir Europos Sąjungoje, apie tai kalbama Europos Sąjungos religijos ir tikėjimo laisvės skatimo ir apsaugos garėse, kad e, e, religinis pakantumas prisideda prie e, teisės viršinybės principų įtvirtinimo, prie demokratijos, klaidos, taikos, stabilumo ir, ir įvairovės. Ir netgi ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisėms, ponas Stavros Lambrinydės 2012 metais pasakė, kad religijų ir tikėjimo laisvė yra vienas iš sudėtingiausių iššūkių. Ir uh, Mūsų platforma džiaugiasi tuo, kad ES ėmėsi vadovavimo vaidmens siekiant spręsti šį iššūkį. Ir mes taip pat džiaugiamės, kad ponia Mogerinė pasakė, kad ES rūpės religijų ir tikėjimo laisvė vykdant užsienio politiką. Ir ES religijos ir tikėjimo laisvės skatinimo ir apsaugos garės e, yra labai įsamus dokumentas ir puiku, kad ES sugebėjo tokį dokumentą parengti ir aiškiai išdėstyti, kas yra minties, sąžinės, religijos laisvė. Ir e, mūsų platforma toliau rems jūsų pastangas. Kaip yra parašyta šiuose gairėse, religijos uh, e, laisvės pažeidimai yra da, plačiai paplyti ir jie gali gauti įvairias formas. Ir tikiuosi, kad ir aš ir kolegos galėsime pritarti, ponui, galime pritarti ponui Savrinydės. Taip, iš tikrųjų mes susiturime su didžiuliu iššūkiu. Tačiau aš manau, kad ES e, garės yra labai geras pagrindas e, kovai su religiniu nepakantumu. Ir tos garės neturėtų likti popieriuje, e, jas reikėtų perkelti į realius veiksmus tiek čia, tiek kitose pasaulio šalyse. ES pareigūnai tiek ES sostinėse ir kitur turėtų aiškiai suvokti, kas yra religijų ir tikėjimo laisvė plačiame žmogaus teisų kontekste ir jie turėtų aiškiai suvokti, kaip reikėtų kovoti su nereliginiu religinių nepakantumų, nes būtent jie turės realiai gyvendinti šias gairės praktikoje. Ir mes džiaugiamės, kad ES taip pat numatė mokymus ir mes galėsime dalyvauti rengiant šius mokymus. Ir mes tikimės, kad mes kartu galėsime patobulinti pareigūnams tai, darbuotojams teikiamą mokym, mokymus. Ir tie mokymai nėra skirti vien tam, kad mes galėtume kažką pamokyti. Ne, tie mokymai turėtų atspindėti gairių esmę. Ir todėl mes manome, kad tos gairės yra nepaprastai svarbus žingsnis į priekį. Dabar aš norėčiau pateikti Jums kelias rekomendacijas, kurios yra susijusios su gairių gyvendinimu. Ir e, tos rekomendacijos buvo Rekomendacijose daugiausia dėmesio skiriama artimiesiams e, artimių rytų problemams. Be abejo, išorės veikėjai turėtų užtikrinti religijų e, ir tikėjimo laisvę. Tai ES ir kitų tarpinių organizacijų atstovai, bet ypatingai vietos valdžios atstovai turėtų smerkti religijų ir tikėjimo laisvės pažeidimus ir bet kokią diskriminaciją dėl religinių įsitikinimų. Be to, piliečiai turėtų aiškiai suvokti, kad pažeidėjai e, bus nubausti. Artimųjų rytų visuomenė jungia e, vienė daugybę įvairiausių tautinių religinių bendruomenių. Ir jūs jau girdėjote, kad e, tam tikroje artimųjų rytų dalyje šilo pavojus tai įvairoviai. 40 procentų krikščionių pasitraukė iš Sirijos. Irake taip pat mes matome, kad žudomi yra krikščionys ir e, daug jų stengiasi pabėgti iš šalies. Pagalvokime apie tai, kaip pasaulis atrodys po 20 metų. Europos Sąjunga tai gyvenime savo politiką Sirijos, Irako ir artimų rytų e, atžvilgių turėtų dar daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų saugomas, saugoma įvairovė ir lygybė visų lygybė. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad ES politikoje religijų laisvė ir žmogaus teisų politika neturėtų egzistuoti vakume. Ne, me, me, visi mūsų veiksm, ES veiksmai siekiant atkurti ir palaikyti taiką ir stabilumą turėtų būti susijęs su žingsniais siekiant apsaugoti religinę įvairovę. vakare praeitą gruodį įvyko renginys, kai e, kelių religinių bendruomenių vadovai pasmerkė priversin, e, priver, e, priverstinį smurtinį krikščionių išvarimą iš jų gyvenimo vietų. Ir aš norėčiau paraginti ES ir ES parlamentą paremti religinių bendruomenių vadovus ir pripažinti, kad jie gali suvaidinti nepaprastą svarbu vaidmenį siekiant susitaikinimo ir skatinant religinę, religinį pakantumą. Dažnai manoma, kad religijų tikėjimo laisvė tai yra tiesiog asmeninės kažkoks dalykas, kad tai yra dalykas, kuris turėtų rūpėti tik tai konkretiems asmenims arba tiems, kurie, kurie išpažįsta vienokią ar kitokią religiją. Bet juk tai yra demokratijos, pluralizmo ir mažumų teisų apsaugos pagrindas. Ir strategiškai svarbu yra apsaugoti šią teisę ir skatinti jos laikytis. Diskusijos dėl religinių klausimų, ypač kai jos vyksta žmogaus teisų kontekste, galėtų būti gilinamos e, e, Europos parlamente ir ypač šiame komitete. Aš džiaugiuosi, kad yra sukurta tarp frakcijinė grupė, kuri užsiims religijų laisvę. Tačiau aš manau, kad e, šis klausimas turėtų rūpėti ne vien tai grupiai. Mes norėtume paraginti Europos parlamento narius skirti pakankamą dėmesį religinio nepakantamumo klausimui. Ar jūs nagrinėtumėt konkrečių valstybių pažangos ataskaitas, rengtumėt pranešimus ar rezoliucijas? Aš džiaugiuosi, kad yra surinkti šie labai svarbus klausimai. Tačiau aš taip pat manau, kad mes turėtume dažniau kalbėti apie tai, kaip ES politika galėtų prisidėti prie geresnės e, religijos ir tikėjimo laisvės apsaugos. Garėse yra parašyta, kad ypatingą dėmesį reikia skirti e, tiems asmenims, kurie pakeičia savo religiją ar tikėjimą. Tai yra itin aktualu dabar. Na, aš norėčiau paraginti šio komiteto narius ir toliau ne, skirti pakankamą dėmesį tiems asmenims, kurie atsiveria kitą religiją ir taip pat ta, e, ta, daugiau dėmesio skirti uh, įstatymams, kurie numato atsakomybę už šventvagystę. Taip pat paragindame ponę Mogerinį ir jos vadovavimą tarnybą daryti, uh, aktyviau kovoti su uh, ateistų, ar jokios religijos neįspažįstančių žmonių persikiojimu. Nes e, iš esmės tie asmenys taip pat, tuos asmenys taip pat galima būtų traktuoti kaip tam tikrą religinę mažumą. Ir baigdama norėčiau pasakyti, kad e, religijos laisvė taip pat turėtų būti e, mini, paminėta ir tuomet, kai kalbam, pažiūrėjau, apie moterų teisės. Nes e, moterų teisės dažnai yra ribojamos, ypač artimuosiuose rytuose. Moterų religiniai įsitikinimai e, dažnai kelia joms labai didelę grėsmę, ypač konfliktų zonose. Ir tą pamatėme iš to, kaip veikia ISIS. Dar kartą dėkuoju Jums už tai, kad Jūs mus pakvietėte ir mes su malonumu pateiksime Jums papildomos informacijos apie religijos uh, E, ir, e, ir tikėjimo laisvės skatimą ir apsaugą kitose pasaulio šalyse. Labai ačiū, ponė Katenberg, ir dabar perduosiu pirmininkavimą poniai Marisai Mandytijas, kuri baigs pirmininkauti posėdžiui. Labai ačiū. Aš palauksiu, kol užsidėsite ausinės. Dar kartą visiems dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kad susirinkote šiandien šios klausimus. Labai įdomu išgirsti jūsų pasisakymus, labai įdomu pasidalinti nuomonėmis. Ir neatsitiktinai surinkėme šios klausimus žmogaus teisų komitete ir mm, artimųjų rytų delegacija ir žmogaus teisų komitetas surengė šios bendrus klausimus tam, kad diskusija būtų išsami, kad visi žinotume, apie ką kalbame. Mūsų darbo atvarkėje diskusijos numatytos iki pusės dvyliktos, taigi kadangi pradėjome vėliau, galėsime kalbėti iki 12 valandos, bet visų paprašysiu kalbėti trumpai, nes norėtume dar išklausyti išorės veiksmų tarnybos ir um, komisijos atstovus. Kol kas du kalbėtojai yra mano sąraše ir jeigu norėtumėt pasisakyti klaus, šiuo klausimu, pirmiausia, praneškite man. Pirmiausia, ponas Vanderburg, o paskui Ana Gomes. Labai, labai ačiū. Pirmiausia, keletas trumpų pastebėjimų. Kas gyvyksta? Girdėjome, kad e, Šiaurės Irake buvo sulaikyta 200 krikščionių, jie dabar yra įkalinti. Kas jiems nutiko? Pona Gomeš ir kiti kolegos, kurie lankėsi Šiaurės Irake ir kalbėjo su Jesidį bendruomenės atstovais, e, sužinojo, kad e, e, nemažai žmonių kenčia nuo smurto. 3-4 tūkstančiai moterų praktiškai yra jas nusipirkusių asmenų nuosavybė. Ir reikia pažiūrėti, kaip paveikti šalis, su kuriomis mes praktiškai nebepalaikome santykių. Kalbėjome su moterimis, kurių seserys buvo nupirktos, išvežtos į Saudo Arabiją, jos tapo vergėmis. Kalbėjome su pabėgėliais pabėgėlių stovyklose ir visi puikiai žino, kad trūksta lėšų, trūksta paramos. Ir teikiamos lėšos e, yra gėdingai mažos, e, nes to toli ne, gražu neužtenka poreikiams patenkinti. Aš kalbėjau su jaunuoliu ir paklausiu, kaip jis išmoko anglų kalbą. E, jis pasakė, kad jis e, paėmė žodyną ir mokėsi žodžius. Ar tai vienintelė galimybė buvo mokytis, kuri suteikiama tose pabėgėlių stovyklose? Manau, kad tikrai reikia daugiau lėšų skirti. Eko skyrė še, šis, 60, 60 milijonų eurų ir to toli gražu nepakanka. 60 milijonų eurų nepakanka, kad galėtume kovoti su sunkumai šiame regione. Kaip išlaisvinti Mosulo miestą? Ką daryti su ISIS? Aš manau, kad ISIS reikia teisti. Jie turi stoti prieš teisingumą. Taip pat labai svarbus aspektas yra sutaikinimas. Bet prie vieno dalyko nuolat tenka grįžti. Ir aš pats prie jo nuolat grįžtų, kad žmonės šiame regione gyveno nuo pat, nuo pat Kristaus, nuo pat šiuo amžių pradžios. Ar norite, kad šiame regione būtų išnaikinti krikščionys, tie krikščionys, kurie dar išliko artimuosiuose rytuose? Ačiū, Ana Gomes. Kaip Josefas pasakė, praeitą savaitę mes lankėme Šiaurės Irake, keliavome po šalį, kalbėjome su aukomis ir iš tikrųjų drasko širdį. Tai, ką išgirdome, išklausėme aukų pasakojimų ir ponas Spenceris jau papasakojo porą istorijų ir negalėjome sulaikyti ašarų. Iš tikrųjų, lankėmės pabėgėlių stovyklose, matėme kokios sąlygos pabėgėlių stovyklose ir galiu tik padaryti išvadą, kad ES nededa pakankamai pastangų, kad padėtų aukoms. Ir laiškė Federikai Morgenirini tai reikėtų ir pažymėti. Nes situacija buvo ir tai bloga, dabar ji dar labiau pablogėjo. Jezidi bendruomenė Laleš mieste mums papasakojo, kad šitos skerdynės tęsiasi nuo praeitos vasaros ir tai jau 72 skerdynės istorijoje. Jau 72 kartą tai vyksta. Ir ES nieko nedaro. Bet kalbama ne tik apie pinigus, kalbama apie paramą komandos, komandos asmenų, kurios galėtų gelbėti pagrobtas merginas. Mes kalbėjomės tik su tomis merginomis, kuriuoms pavyko išsigelbėti, nes yra nusikaltelių tinklas, jie dirba su Daiš, kad pagrobtų merginas ir jas išvestų iš šalies, jas parduotų. Taigi mums reikia sukurti vietinių asmenų komandas, suteikti jiems atitinkamas galės, kad jie galėtų išlaisvinti moteris ir vaikus. Socialiniuose tinkluose skelbiamos jaunų moterų nuotraukos, jas pagrobė teroristai ir dabar jos tiesiog, jiems tose plaunamos smegenys ir jos raginimas prisidėti prie terorizmo. Aš žinau, kad e, valstybės narės šioje srityje savo veiksmų nekoordinuoja, jos negali koordinuoti netgi paramos teikiamos pešmerger kovotojams, kurie kaunasi su terorizmu. Nekalbu jau apie humanitarnę pagalbą e, tarp ES ir bendradarbiavimą tarp ES ir ECO. E, Eko labai daug padeda šaliai, tačiau jie nieko nežino apie es šalių teikiamą humanitarnę pagalbą. Be to, jau buvo minėta, pabėgėlių stovyklose nėra mokyklų. Yra tūkstančiai vaikų, tačiau nėra mokyklų. Nei krikščioniškose pabėgėlių stovyklose, nei jezidų stovyklose nėra mokyklų. E, pernai, atsiprašau, praeitą savaitę buvau Libane e, Libane ir Jordanijoje. 385 tūkstančiai mokyklinio amžiaus vaikų yra pabėgėlių stovyklose ir 300 tūkstančių iš jų neina į mokyklą. Tai reiškia, kad jie niekuomet negalės grįžti į savo šalį, pavyzdžiui, jie negalės grįžti į Siriją, ir padėti atstatyti savo šalies, jie taps e, teroristų samdiniais. Ir čia kalbu ne tik apie žmogaus teises, tai susiję ir su saugumu, tai susiję ir es saugumu. Mokykla tikrai būtų išsigelbėjimas. Išsigelbėjimas tiems žmonėms ir taip pat Europos Sąjungai krikščionis su mumis kalbėjo, krikščionių lyderiai sakė, Jokių būdų nesukurkite vizų programų krikščionims, kaip tai daro kai kurios ES valstybės, nes tai yra pats blogiausias dalykas, nes bandoma valstybės narės tarsi bando apsaugoti krikščionis ir mažumas tame regione. Tačiau vietoj to, kad e, valstybės narės renktų programas krikščionims, e, geriau tegul jos rengia programas e, moterims, kad moteris galėtų užsitikrinti tinkamą ateitį, nes kitaip krikščionis tiesiog pabėgs iš regiono ir atvyks į Europą nes jos neturi jokių perspektyvų savo šalyse. Jie atvyks į Europą. Ir aš manau, kad tokios ateities Irakui mes nenorime. Mes turime sukurti ilgalaikę viziją, norėtume, kad Irakas taptų saugia šalimi. Ir je, jeigu nebus užtikrintas saugumas, tai Niekas negrįž į, miest, į savo miestus. Jeigu nebus tarptautinės apsaugos, žmonės negrįž į namus. Kalbu ne tik apie Mosulą, nes pavyzdžiui, Mosulė yra persekimi sunitai, nes jie Irake yra mažuma. Ir Maliki vyriausybė su jais labai blogai elgesi, dėl to sunitai remia ISIS. Tačiau jeigu ISIS bus išstumta iš Masulo, bus imamasi represijų prieš sunitus. Vėlgi kils humanitarinė krizė. Ir žmonės e, negalės ramiai gyventi, jeigu nebus užtikrinta tartautinė apsauga. Be to, žinoma, reikia dėti visas pastangas e, siekiant susitaikinimo ir Aš manau, kad taip pat reikia e, padėti kurdams, nes jie nori e, iš, iškelti bylą įsis tarptautinėme teisme. Reikia, kad prie kurdų institucijų, prisijungtų taip pat Irako institucijos ir ES šioje srityje turėtų dėti daug daugiau pastangų. Uh, Ačiū, pirmininkė. Neseniai ISIS nukirzino 20 krikščionių koptų ir pagrobė Sirijoje 40 sirų. Tai tik paskutiniai siaubingi pavyzdžiai tos tragedijos, kuri seniai tęsiasi artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje po to, kai JAV įsiveržė į Iraką. Galime nebijoti, ekstre, ekstremistai, džihadistai, islamai turi tam tikrą darbo tvarkę. Jie nori išnaikinti artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje mažumas, ypač krikščionis. Nepamirškime, kad šiemet yra šimtas metų nuo armėnų genocido <clears throat> otomanų Turkija bandė išnaikinti krikščionius. Ne tik armėnus, bet ir graikus ir sirus. 1915 metais šimtai tūkstančių jų buvo išskersti. Taigi, pogromų prieš krikščionis istorija, taip pat prieš kitas bendruomenės istorija yra labai ilga. ISIS tai yra tarsi kulminacija tų siaubingų persekiojimų, kurie nukreipti buvo nukreipti prieš Sirus prieš dešimtmetį, tada persekėjimus vykdė Al-Qaida. Aš kaip politikas e, krikščionių problemas artimuosios rytuose ir Pakistane keliu jau seniai. E, nuo tada, kai buvau išrinktas į šį parlamentą prieš daugiau kaip dešimt metų. EPP tuo metu buvo žinoma kaip krikščionys demokratai. Ir netgi jie bijojo tos temos, galvojo, kad jinai per nelį kontroversiškai ir atsisakė e, paremti mano savo iniciatyvos pranešimą. Taigi aš dabar raginu susijungti visus tuos iš visų frakcijų, kurie supranta šios problemos rimtumą. Prieš dešimt metų kreipiausi į tuometinį komisarą prašiau e, skirti pinigų, tai problemai kreipiausi į ES ambasadorių Irake, negavau jokio atsakymo ir turėjau verstis, turėjome verstis tik su privačių donorų lėšomis. Ana Gomes teisingai nurodė, kad šijos dominuojama Almalikį vyriausybė nesuinteresuota apsaugoti krikščionius Irake. Mm, aš tai kalbu kaip draugystės grupė su Kurdistanu uh, E, pirmininkas e, Šiaurės e, Irako vietos valdžia daug mieliau priima pabėgėlius, taip pat ir jazidis, jazidžius. Aš kaip teisininkas manau, kad vienintelis sprendimas nėra laukti, kol ISIS išsikvėps. Vienintelis sprendimas yra karinis. Ir oro smūgiai visko neišspręs. Reikės karių pasiūstų į vietą. Ką mes galime padaryti kaip politikai? Mes galime daryti spaudimą Saudo Arabijai, Kuveitui ir Katarui. Jie yra dideli investuotojai Londone. Jie superka ir žemės klypus, ir nekilnojama turta, bet to pačiu finansuoja ir teroristus. Taip pat turime daryti spaudimą Turkijai, NATO kandidatai, nes Turkija užmerkia akis ir nemato kas išdarinėjama šiaurės Irake. O tuo tarpu nekalti žmonės yra ekstremistų sučiumpami, pagrobiami ir nužudomi. Pirmininkė, aš noriu reaguoti į jūsų pastabą apie skirtingų frakcijų interesus. Tai asmenis klausimas. Jūs sakėte, kad netgi kairė dabar domisi šitomis temomis. Aš noriu pabrėžti, kad kairė, politinė kairė visada šitą temą domėjosi. Galbūt mes kitaip formuodavome diskusijas, bet tai nereiškia, kad mes, kad mūsų nedomino e, pažeidžiamiausių grupių apsaugos klausimas. Netgi jeigu vertintume tai kaip politinį klausimą, mes vertiname tai kaip politinį klausimą, Mes neignoruojame to fakto, kad religinės mažumos ir kitos grupės užpuldinėjamos e, tose šalise. Bet kita vertus negalime ignoruoti, kad yra ir kitos dimensijos – politinės, socialinės, ekonominės, kultūrinės. Ir šitie aspektai yra svarbus ir kitoms grupėms, kurios gyvena tuose regionuose. Negalime iškelti uh, religijos kaip pagrindinio identiteto faktoriaus. Turime religijos faktorių vertinti kartu su kitais aspektais mažumų. E, štai ką norėjau patikslinti. Čia neina kalba, ar mes už, ar prieš, tiesiog viskas priklauso nuo požiūrio taško, nuo to, kaip mes suformuluojame e, debatus. Dabar žodis kolegai. Ačiū už suorganizuotą diskusiją. Šie klausimai, man atrodo, labai svarbus. Tai aš pageidavau tokių klausimų ir džiaugiuosi, kad koordinatoriai ir frakcijos pritarė. Pabrėžiu dar kartą, esu dėkingas. Taip pat e, džiaugiuosi, kad e, e, Mahrebo delegacija čia atstovaujama. Visos šiandien aptariamos temos yra nepaprastai svarbios. Dėkoju tiems, kurie atvyko čia ir pasisakė. Jūs mm, patys patirėte tuos mm, smurto protrukius. Aš pats 2008 metais lankiausi Sirijoje, Damaskė. Pats savo akimis mačiau e, pabėgėlių stovyklas, tai daugiausia buvo palestiniečiai pabėgėliai, pasitraukė nuo ankstesnio konflikto. Mm, taip pat sustikau Sirijoje su krikščionių mažumos atstovais. Aš asmeniškai to pageidavau. Norėjau įsigilinti, kaip jiems sekasi ten gyventi. Ir palyginus su šiandieninė situacija, jų padėtis buvo daug geresnė. Bet jau tada man atstovai sakė, kad e, ateitis yra visiškai nebeaiški krikščionių mažumos. Juk e, buvo jau tada aišku, kad politinė situacija keisis. E, jau tada padėtis buvo nestabili. Vis dėlto net jie nesugebėjo prognozuoti, numatyti, kokia gili ir žiauri krizė ištiks. Visų pirma, tai yra humanitarinė krizė. Galima sakyti, kad 50 procentų krikščionių žuvo arba laikomi dingusiais bežnios, arba emigravo Galbūt tai pasitraukia asmenys, bet e, neaišku, kiek jų ir iš to aiškėja tragedijos mastas. Dar vieną paminėsiu aspektą, dar vieną problemą, kurią bus sunkiausia išspręsti. Mes galime tikėtis, e, kad e, nusikaltėliai bus patraukti atsakomybėn, galime tikėtis, kad mes laimėsite ir situacija grįž į normales vėžes. Bet kas yra normalu? Mm, iš Europos, iš Balkanų pavyzdžių matome, kaip sunku yra atstatyti normalius santykius. Be to, tame regione visa priešistorė yra absoliučiai skirtinga. Eina kalba apie mm, visai kitas religinės mažumas, apskaitai apie kit, kitus tikėjimus. Ir tai verčia manyti, kad ateities, ateities perspektyvos bus labai sudėtingos. Dar vienas aspektas rekomendacijos ir gairės dėl tikėjimo laisvės. Mes tai aptarėme praeitos kadencijos metu Tai gairės Europos išorės veiksmų tarnybai. Mums tos gairės svarbios, plėtojant santykius su bet kuria trečiaja šalimi. Tai instrumentas, kuriuo turėtume naudotis, ypač konfliktui pasibaigus. Bet kol vyksta karas, tokia priemonė pasinaudoti nepaprastai sunku. Vadinasi, turime pasitelkti kitas politinės priemonės, kad nutrauktume smurtą. Tai yra svarbiausias ir pirmutinis prioritetas – sustabdyti smurtą. Konflikto masto čia būdami mes net negalime įsivaizduoti. Neužtenka vien stebėti, reikia dokumentuoti tai, kas ten vyksta, dokumentuoti, kad galėtume įrodyti genocidą, karo nusikaltimus ir dokumentuoti privalo tarptautinė bendruomenė. Nes vėliau galėsime tai panaudoti susitaikinimo procesui ir patraukimui atsakomybėn nusikaltelių. Tiek daug žalos padaryta mažumoms ir krikščionims, tiek daug nusikaltimų padaryta jų atžvilgiu, kad ISIS nebemato kitos išeities, kaip tik tai nušluoti tas mažumas ir krikščionis apskritai iš to regiono. Kalbėtojai minėjo valios svarbą. Mūsų valia, ryštas veikti yra lemiamas svarbos. Šito klausimų, šitų klausimų rezultatas neturėtų būti konstatavimas. Situacija siaubingai prasta. Ne, mes turime pademonstruoti ryštą ir norą veikti žengti į tos situacijos epicentrą. Rezoliucija, manyčiau, jos nepakanka. Mes turime spausti komisiją, kad ji perimtų iniciatyvą, pakeistų įvykių dinamiką, padėtų persekiojamiesiems ne tik tame regione, bet visame pasaulyje. Dar viena pastaba. Ar krikščionims verta pasilikti artimuosiuose rytuose, ar, ar geriau vykti į Europą, pasitraukti? Vienas vyskupas prieš porą metų taip pasakė, jei krikščionė nebeliks Irake, Sirijoje, artimuosiuose rytuose, tai greičiausiai bus prarasta vienas milijonas gyvybių. Matysime keršto aktus. O šito mes nenorime. Mes norime susitaikinimo, mes norime konfliktų sprendimo. Mūsų veiksmai padedant persiekiojamiems, nebūtinai krikščionims, taip pat ir musulmonams Tai tik tai viena dėlionė, dėlionės dalis, mozaikos dalis, tai dar vienas žingsnis link susitaikinimo. Dėkoju visiems diskusijos dalyviams ir atsiprašau, kad kalbėjau gana ilgai. Ačiū. Prašau jūsų supratimo, mums liko tik 11 minučių ir kolegos pageidauja kalbėti. Ačiū. Prašote kalbėti trumpai, aš taip ir pasielgsiu. Po trijų minučių mane perspėkite. Penkerius metus buvau Irake ir prieš porą savaičių buvau Irake. Ir kalbėsiu savo gimtąją kalbą, vengriškai. Aš lankiausi Irake Church in Need asociacijos kvietimu Vykau ten ne kaip politikas, o kaip privatus asmuo, šios asociacijos atstovas, domėjausi stovyklomis, pabėgėlių stovyklomis. Mm, kalbos, politikų kalbos netaip svarbu, svarbiau veiksmai. Aš pritariu kalbėjusiems kolegoms. Noriu pabrėžti, kad didžiausios arba didelės problemos yra šios. Nėra mokyklų, nėra darbo. Galbūt europiečiai nesuvokia, kad šimtai tūkstančių vaikų nelanko mokyklos. Church in Need asociacija per šešis mėnesius pastatė nemažai mokyklų. Labdaros organizacijos reagavo greitai. Bet ES kartais nustato įvairiausių biurokratinių kliūčių. Vietos NVO dažnai nežino, nei apie tai, kokie ES ketinimai, nei apie vienos kitų veiksmus. Eko tarnyba turi labai gerą tarnybą, labai gerą direktorių, bet ne visada pavyksta suderinti veiksmus. Ne viskas, aišku, taip paprasta, bet galų gale turime išspręsti tą problemą. NVO organizacijos veikia vietoje, būtent vietoje mums reikėtų veikti, o ne per atstumą. Antra, pirmininkė, padarykime kažką apčiuopiamą. Čia susitelkė ir kairė, ir dešinė. Aš noriu padėkoti ponui Tenak už pareiškimą, bet paraginsiu žvelgti į priekį. Aš pats esu iš postkomunistinės valstybės, turime savų problemų. Tačiau, kai kalbame apie krikščionis, jaučiuosi tarsi būtume grįžę į 90-metį Vengrijoje, tarsi kalbėtume apie kažką draudžiamą, tabų. Prašau suvokti, kad krikščionys nekalba vien apie save, turime kalbėti apie visas mažumas. Europai, aišku, labiausiai rūpi krikščionys. Bet tas pats pasakytina ir apie kitas mažumas. Europa neturėtų daryti diskriminavimo klaidos. Aš nediskriminuoju. Europa turi įtvirtinti savo vaidmenį, turi ištiesti pagalbos ranką. Reikia aiškiai išryškinti, kad Europos atsakomybė yra visoms bendruomenėms, bet visų pirma krikščionims. Europa šiuo metu yra didžiulis kontinentas. Turime suvokti, kad ištisus dešimtmečius mes buvome pamiršę dėl savo pasyvumo apie europinę civilizaciją, kuri tenai egzistavo jau tūkstančius metų. Neapsikvailinkime šituo klausimu. Ir dar vieną minutę, o ne pirmininkė. Kiekvienas savęs turėtų paklausti, ką aš galiu padaryti, kuo galiu prisidėti, jei man rūpi šis klausimas. Ką galiu padaryti savo valstybėje, su savo vyriausybė, kreipkitės į savo vyriausybę, paprašykite, kad skirtų kas mėnesį po milijoną dolerių e, prieglopščiai stovykloms, maisto produktams. Neužtenka kalbėti ar virkauti dėl situacijos. Turime mm, veikti. Europos, Europa, e, armijos Europa negali pasiūsti. Galime e, teikti humanitarinę pagalbą per eko organizaciją ir, ir kitą pagalbą. Jeigu to nepadarysime, gėdysimės savęs. Ačiū toliau. Markės. Ik zal uh, Nederlands uh, spreken, dank u. Um, ja, ik, ik, ik sluit mij uiteraard volledig, uh, volledig aan bij de laatste. Dėkuoju, aš kalbėsiu olandiškai. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, apie ką kalbėjo kolega iš Vengrijos. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti mūsų svečiams, e, viešnioms už jų pasisakymus. Iš tikrųjų, tai, apie ką jūs kalbėjote, yra nepaprastai svarbu tam, kad mes suvoktume, kas vyksta. Labai svarbu yra užtikrinti, kad du mūsų komitetai geriau bendradarbiautų. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir šie klausimai, nepaisant to, kad tema da, gali daugam varyti depresiją, tai yra nepaprastai svarbi. Mes kalbame apie religinės mažumas, kurios kenčia nuo islamo valstybės. Ir e, iš tikrųjų sunku net kartais suvokti, kas vyksta tose teritorijose, teritorijose, kur karaliauja islamo valstybė. Sunku net įsivaizduoti tokį, e, tokias baisybės, tokį terorą. Ir įdomu tai, kad jie taip pat vykdo labai profesionaliai propagandą, ypač per socialinius tikslus, jie skleidžia savo ideologiją ir tai veikia mūsų visuomenė. Iš vidaus jie veikia ir tai tikrai e, labai labai neramina. Ši ataskaita yra nepaprasta. Visi, visi, kas užsima šiais klausimais, e, visi, kas rūpinasi žmogaus teisėmis, turėtų ją perskaityti. Aš norėčiau, kad Europos Sąjunga, jungtinės tautos ir kitos tarptautinės organizacijos skleistų šią ataskaitą, nes mums reikia turėti aiškiai informaciją apie tai, kokios religinės bendruomenės yra persekiojamos, kaip tai vyksta. Reikia sudaryti dingusių bežinios registrus. Reikia taip pat galvoti apie tai, kaip mes galėtume padėti tiems žmonėms, kurie kenčia nuo to nepaprasto smurto. Ir aš jums visiškai pritariu. Taip, mes turėtume jau dabar pradėti galvoti taptautinių lygmenių apie tai, kaip mes norėtume gyventi po to, kai jau nebeliks islamo valstybės. Taip, iš tikrųjų, mes turėtume daryti viską, kad tie žmonės, kurie buvo išvaryti iš savo žemių, galėtų sugrįžti namo ir gyventi saugiai. Šiuo metu yra visiškai aišku, kad tai, kad geopolitinė tikrovė artimuosius rytuose šiuo metu yra tokia, kad jį keisis, kad mums reikės kurti naujas struktūras tam, kad galima būtų po to adekvačiai, protingai, tinkamai priimti e, religinės bendruomenės. Tarptautinė bendruomenė turėtų pagalvoti apie visas savo padarytas klaidas ir galvoti apie tai, kokiame pasaulio gyvensime po to, kai nebeliks islamo valstybės. Iš tikrųjų, infrastruktūra, ligoninės, mokyklos, tai yra nepaprastai svarbu. Bet nepamirškime ir uh, tų religinių bendruomenių tarpusavio santykius, nes, nes dažnai jos nesutarė ir tai taip pat padarė didžiulę žalą. Bet pagrindinis klausimas yra, kaip tautinė bendruomenė galėtų kuo geriau, kuo labiau prisidėti prie to, kad būtų kūrimas pasaulis po islamo valstybės. Ir kaip galim būtų paskatinti kultūrų susitaikinimą. Dėkuoju, mes e, turime tik tris minutės. aš e, panašu, kad negaliu suteikti žodį mūsų svečiams tam, kad jie galėtų pasisakyti, bet jums suteiksiu vieną minutę. Dėkuoju, dėkuoju mūsų klausimų, e, klausimų rengėjams už tai, kad pakvietėte tokius puikius svečius. Mes negalime rūpintis visais perkeltaisiais asmenimis ir e, visomis mažumomis, kurios patiria didžiulį spaudimą. Tačiau mes kaip politikai, o, o politikai, kaip politikai turėtume priimti veiksmingus ir e, veiksnius sprendimus. Ir mes turėtume prisiminti, kad problemas neatsiranda iš niekur, jas sukuria tam tikri politikai ir tam tikri asmenys. Ir pane Pinkė, aš manau, kad mes turėtume kreiptis į išorės veiksmų tarnybą ir į ūsinių reikalų komitetą tam, kad būtų inicijuoti veiksmai, prieš tuos, kurie remia Islamo valstybę ir kitas ginkluotas grupuotės. Aš netikiu, kad tai yra kažkokios nežinomos grupuotės, kurios veikia tenai. Todėl aš norėčiau labai aiškiai jūs paraginti pasisemti konkrečių žinių iš šios diskusijos ir kreiptis su atitinkamais prašymais į atitinkamas institucijas. Dėkoju, aš turiu tik vieną minutę Ir aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams ir atsiprašau, kad aš nebegaliu suteikti jums žodžio dar kartą. Pusantros valandos buvo numatyta šiems klausimams, tačiau jie vyko dvi valandas ir mes vis tiek nesugebėjome aptarti visų rūpimų temų. Tai reiškia, kad turėsime dar sugrįžti prie šių temų vėliau. Ir aš atsiprašau taip pat ir iš šios veiksmų tarnybos ir Europos komisijos atstovų, nes dėja mes negalime jums suteikti žodžio. Galbūt kitą kartą, kai vyks bendras komiteto posėdės, galėsime tą padaryti, gal turėsime daugiau laiko. Tai tiek, daugiau nieko negaliu pasakyti, jokių išvadų nedarysiu. Manau, kad mes daug ką išgirdome, turėtume visus tuos dalykus apmastyti, visą tą informaciją suvirškinti. Ir kolegos, dabar norėčiau vieną pranešimą padaryti. Tie, kas iš jūsų prašė, kad DRUA pakomitės ir Mašako dele, delegacija geriau bendradarbiautų, aš galiu Jums pasakyti, kad šiandien Mašako delegacija antrą valandą susirinksi posėdį, kuriame bus kalbama apie islamo valstybę. Tenai dalyvaus taip pat ir tarptautinių krizės grupių uh, krizių, tapsinių krizių grupės atstovai ir mes visus kviečiame į tą mūsų posėdį. Ir dėkuoju vertėjams. Siūlyčiau taip pat tęsti šios diskusijas ateityje ir dėkuoju Elena. Labai ačiū ir iki pasimatymo. Ahora a los los miembros del